qu'il va qui a sauté il va expliquer comment il va faire. Uh, dear colleagues, I'm going to make. Mėly kolegos, reikia pradėti posėdį, nes turiu nemažai pirmininko pranešimų, noriu juos paskelbti. Matau, kad pranešėjas pirmajam klausimui jau yra Turiu nemažai pranešimų ir todėl pradėsiu. Vakar susivėlinome labai smarkiai, todėl aš šiandien pradėsiu anksčiau. Pirmininkų dar prašau, pranešėjai prašau nerimauti, nes yra pranešimų nemažai ir aš detaliai juos paskaitysiu, todėl prašau kantrybės. Taigi pirmasis e, kalbų režimas vertimas davų, da, danų latvių, galų kalba nebus, mal, maltiečių kalba taip pat nėra. Antra, pranešėjų paskirimai. Panas Ibigijom, skaidrumas, iniciatyvos pranešimas. Pagrindinis komitetas yra AFKO. Peteris e, Niedermülleris, biudžetas 16, trečioji dalis, komisija. 9 dalis EDPS padinis komitetas yra biudžeto komitetas, liūdė tyrimai 2015 metais. Koordinatai patvirtino lygį tyrimų programą 15 metams dėl išmaniųjų sienų paketo. Koordinatai sutarė prašyti teisės tarnybos nuomonės dėl pranešėjų ir šešėlių pranešėjų norų. Jie taip pat sutarė diskutuoti apie tai per plenarinę sesiją, pateikus klausimą į kurį atsakoma, atsako komisija ir taryba žodžiu. Imko darbo grupės skaitinės darbo atvarkės klausimas. Buvo įsteigta darbo grupė skaitiniai darbo atvarkiai e, ir jos veikloje duomina ir kitus komitetus, skaitant lybę komitetą, kai kalbama apie pagrindinės teisės ir duomenų apsaugą. Koordinatoriai nutarė paprašyti daugiau informacijos apie šią darbo grupę. Tai tikriausiai kai kas iš jūsų žinote, kad šis klausimas įdomus ne vienam kolegai, todėl kartoju, kad koordinatorius turi paprašyti daugiau informacijos pateikti apie šią darbo grupę. Kartoju tai kolegoms, kuriems tai įdomu. Tolesni veiksmai dėl elektroninio sėkimo. Koordinatoriai sutarė parengti rezoliuciją e, dėl tolesnių veiksmų pagal 14 metų kovo 12 metų parlamento rezoliuciją pagal kalendorių matyta rezoliucijos projekte pateikti kovo mėnesį po Vašingtono delegacijos, o terminas pakeitimams bus balandis, kad plenarinė sesija būtų e, kalbama apie tai gegužės mėnesį. Ir bus surinktas e, antisemitizmo ir islamofobijos seminaras. Bus sutarta surenkti tokį e, seminarą. Pavadinimas yra toks antisemitizmas, islamofobija ir neapykatos pasisakymai Europoje. Klausimai, koordinatoriai sutarė surenkti per parlamentinę konferenciją gegužės 28-29 dienomis pavadinimu demokratinis žvalgybos tarnybų priežiūra tolesni veiksmai pagal 14 metų kovo 12 dienos rezoliuciją. Taip pat sutarta surengti klausimus e, apie kovą prieš terorizmą ir iššūkius e, ES vidaus saugumui. Taip pat sutarta e, tai padaryti balandžio 14 dieną ir sutarta dėl programos projektą. Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Koordinatoriai rekomenduoja pateikti tokius pasiūlymus dėl rezoliucijų E, tai yra dėl jų nereikia tolesnių veiksmų. Pirmiausia, Pizoto rezoliucija dėl kovos prieš e, vaikų pornografiją internete, Patričielo dėl spaudos laisvės Europoje, Uspaskichas dėl Europos žmogaus teisų veiklos, Pargecijų dėl aisis keliamos grėsmės ir pagaliau peticijos 126 taisyklės Koordinatoriai rekomenduoja, kad šios peticijos, ši, dėl šių peticijų nereikia tolesnių veiksmų ir paskaitysiu jos protokolą. Ziūra peticija <clears throat> dėl vienodos infrastruktūros sukūrimo AI asmens peticija čia dėl naujos saugumo įstatymo Ispanijoje, Helmut Šapė peticija dėl naujos Europų patentų sistemos, pono Bošner peticiją dėl Europos e, piliečių asmeninių duomenų, Listver <clears throat> peticiją dėl duomenų apsaugos direktyvos panaikinimo ir dėl Bene peticiją dėl Lori Love paleidimo. Ar komitetas patvirtina šios e, koordinatorių rekomendacijas? Patvirtinta. Kolegos, ponia Jurekai, dėl posėdžio tvarkos, prašom. Labai ačiū. Vakar per ilgą diskusiją žmogaus teisų klausimų Luksemburgo aikštėje pirmiausia buvo sumušta E, tęsėta demonstracija, e, demonstratai, kurie iš Lenkijos demonstravo prieš abortus, už teisę gyvybę. O po to policija vietoj to, kad e, apsaugotų demonstraciją, konfiskavo jo e, medžiagą ir buvo konfiskuota Lenkijos vėliava kaip ir kitos medžiagos. Aš manau, kad turime užsimti šio klausimu, tai turi dominti mūsų komitetą. Taip pat noriu apie tai pranešti parlamento vadovybei, nes mūsų darbas su pilietinė visuomenė yra svarbu ir Luksemburgo aikštėje žmonės dažnai reiškia savo nuomonės dėl parlamento darbo, turime tai išsaugoti. Mūsų parlamento vadovybė turi įsikišti, parei, daryti žygius Belgijos valdžiaus atžvilgių. Policija buvo tokia neskrupulinga, kada reikia apsaugoti pastus, pastatus, kuomet kurdų e, demonstrantai įsiveržė į pastatą. Tuomet parlamentas nebuvo tinkamai saugojamas. Norėčiau, kad jūs praneštumėte apie tai parlamento vadovybėje. Ačiū. Mr. Jurek, you, you probably... Pone Jurekai, turbūt žinote, kad tai nėra dėl posėdžio tvarkos. Čia turbūt kitų klausimų reikalas, e, nu, bet jūs jau viską pasakėte. Jūsų pareiškimą išklausėme. Aš e, siūlyčiau tai rašyti kaip e, klausimą dėl po, prie darbo tvarkės kitų klausimų. tai nėra dėl posėdžio žaidimo tvarkos pasisakymas. Ačiū, kaip ten bebūtų. Pirmasis mūsų klausimas - sąlygos trečiųjų šalių piliečiams atvykti ir pasilikti gyventi, jeigu jie atvyksta mokslinių tyrimų, studijų tikslais. Taigi, išklausysime informaciją apie trialogą. Noriu pateikti informaciją, kovo trečią dieną įvyko pirmasis trialogas pagal imigracijos paketą. Dabar bus įdomu išklausyti mūsų pranešėjams, Cecilijos Vikstrom, kokia yra pasiekta pažanga, svarstant šį svarbų klausimą. Prašom, Cecilija. Po to išklausysime šešėlinius pranešėjus. Prašom. Ačiū pirmininkė. Džiugu, kad galiu pasidalyti informaciją apie naujausią informaciją, kas E, įvyko nuo trilogo pradžios. Pasiūlymas dėl direktyvos dėl e, trečiųjų šalių piliečių įvažiavimo ir buvimo ES e, mokslinio tyrimų studijų kei, moksleivių kei, mainų apmokamo, neapmokamo mokymo atsirnoškos tarnybos ir uh, OPR tikslais buvo praeitais metais patvirtinta, po to taryba patvirtino savo mandatą 2014 gruodį. Pirmas politinis trilogas įvyko kovo trečią dieną. Per tą pirmą trilogą mes aptarėme bendrasias sąlygas dėl prieimimo ir taip pat specifinės sąlygas mokslinių tyrimų darbuotojams nebuvo laiko aptarti specifines sąlygas moksleiviams bei direktyvos taikymo sritį, apriepti, dar reikės padaryti per antrąjį trilogą, kuris iš tikrųjų įvyks šiandien kiek vėliau. Dėl trijų klausimų suteikėme mandatą techniniam sutikimui, kad būtų parengtas kompromisinis tekstas visų pirma dėl um, grėsmių poli, uh, uh, visuomenės politikai, visuomeniai, taip pat dėl uh, prašymo pateikimo vietos. Nebuvo susitarta dėl to, um, kada valstybės narėms būtų leidžiama reikalauti, kad prašymai būtų teikiami valstybių narių. Uh, valstybinėmis kalbomis. Taip pat nebuvo susitarta ir dėl to, kada kuriame procedūros etape trečių valstybių pilietis privalo pateikti valdžios institucijoms savo adresą priimančią valstybę narėje. Dar reikia dėl to spręsti. Tačiau pavyko susitarti dėl kai kurių techninių klausimų. Kaip aš jau sakiau, antrasis trilogas įvyks mm, šiandien, tiek vėliau. Mes e, aptarsime ir iš ankstesnių sutikimų neaptarsus klausimus, taip pat ir ekonominę veiklą studentų. Tai yra patekimai darbo rinką valstybėse narėse. Taip pat, jeigu kolegos turėtumėt kokių klausimų, norėtumėt kokių detalesnių um, paaiškinimų, tai prašom skambinti į mano biurą, mes mielai jums atsakysime. Tai tiek, ačiū, geros dienos. Thank you very much, Cecilia. Ačiū, Cecilija, tikrai glaustai visada, kaip visada, pati svarbiausia informacija. Aš nežinau, ar kuris iš šešėlinių pranešėjų nori pasakyti. Jei ne, ar Belinda Paikė yra iš komisijos? Ne, nėra jos. Tai tada viskas. Um buvote pagrindinė čia arenoje, Cecilija. Puiku. Linkiu Jums sėkmės šiandien po pietų trilogę. Ačiū už darbą. O tada toliau. Pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra pagrindinių teisų situacija Europos Sąjungoje. Man atrodo, vakar įvyko labai sėkmingi klausimai ir mm, kolegų indėlis buvo tikrai puikus Mm, tai penktas darbo atverkės punktas ir aš iš karto suteikiu mm, žodį pranešėjai Laura Ferrara. Prašau. Grazie, prezidentė. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, labas rytas visiems. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, e, kurie dalyvavo e, šio pranešimo rengime E, visų pirma, norėčiau Jums e, e, papasakoti, kaip buvo rengiamas šis pranešimas. Laikomės, laikėmės nuomonės, kad labai svarbu būt, buvo įtraukti pilietinę visuomenę. Mes pastarės pastarai išplatinome klausimyną, sulaukėme atsakymų. Tikiuosi, kad toks darbo būdas bus ir ateityje kaip ir kalbėjo vakar komisaras Timermanas. Labai svarbu, kad būtų užtikrintas dialogas ir įsiklausimas. Toks modus operandi yra labai e, naudingas ir turi būti e, taikomas ateityje. Dabar dėl pačio pranešimo. Reikia pasakyti, kad dėl tam tikrų apribojimų e, teksto ilgiui teko apsiriboti tik tai e, tam tikromis temomis. E, tiek pirmoje, tiek antroje dalyje. Antra dalis kalba apie konkrečius pagrindinių teisų pažeidimus ES. Ir e, aš norėjau e, įvardinti tokius e, bendrus dalykus, su kuriais susidurėme ES ir tikrai nenorėjau kalbėti apie kažkokį konkretų atvejį. Esu e, pateikusi tik tai pirmą pranešimo projekto variantą ir tai turėtų būti vertinama kaip atspirties taškas tolesniems diskusijoms ir darbams. Dabar dėl pačios struktūros. Pranešimas yra padalintas į dvi dalis. Pirma dalis kalba apie institucinius dalykus, antra dalis kalba apie pagrindinius žmogaus teisų pažeidimus. Pirma dalis Pirmoje dalyje kalbama apie institucijas ir ten yra pateikiami pasiūlymai patvirtinti strategiją skirtą pagrindiniams žmogaus teisėms. Tokiu būdu būtų užtikrintas e, nuoseklumas e, su kitomis strategijomis taikomos e, užsienio politikos rytyje. Taip pat vadovavausi tuo, kas buvo rašoma Louis Michel pranešime kaip būtų galima įveikti Kopenhagos e, e, dilemą. Kitaip tariant, e, pagrindinės žmogaus teisės turėtų būti stebimos ne tik tai šalyse, kurios ketina prisijungti prie ES, bet ir tada, kai jos jau tampa ES narėmis. Taigi dabar mes ir E, kaip Europos parlamentas turime galimybę sureaguoti į komisijos pranešimą dėl pagrindinių žmogaus teisių. Deja, e, komunikatas nėra pakankamai ambicingas ir nenumato priemonių, kurios leistų užtikrinti tinkamą pagrindinių žmogaus teisų pažeidimų prevenciją. Mes norime, kad e, būtų sukurtas e, mechanizmas, kuris leistų ir greičiau reaguoti į e, pagrindinių žmogaus teisų pažeidimus, taip pat taikyti ir prevencinės priemonės, kad nebūtų prieita prie pagrindinių žmogaus teisų pažeidimų. Mes sakome, kad reikalingas taip pat dialogas su nacionaliniais parlamentais, su komisija, taryba, Europos parlamentu parlamentu, kad e, būtų galima pat e, panaudoti septinto straipsnio priemonės. E, apie tai kalbėjo ir Amnesty International atstovė, sakyta, kalbėdama apie tai, kad mechanizmas pagal septintą straipsnį yra mažai naudojamas ir tuo pat metu e, sako, kad e, jis būtų tikrai labai naudingas užtikrinant pagrindinių žmogaus teisų apsaugą. Kalbant apie vidaus e, strategiją, tai apie tai jau buvo kalbėta Louis Michel pranešime, kad ji turėtų būti parengta pagal antrąjį ES sutarties straipsnį ir rengiant ją turime įtraukti kuo daugiau asmenų. Reikia užtikrinti E, tai tokį mechanizmą, e, pagal kurį kasmet būtų rengiamos ataskaitos apie pagrindinės žmogaus teisės. Taip pat turėtų būti kasmet organizuojamas pagrindinių žmogaus teisų forumas. Tikimės, kad toks forumas, apie kurį kalbėjo ponas Timmermanas, nebus tik tai skirtas debatams, bet parodys, kad ES gali būti aktyvi, gali stebėti, kokia iš tiesų yra e, pagrindinių žmogaus teisų situacija ES. Be to, dalyvaujant komisarui Timmermans, taip pat buvo sakyta, kad toks minėtas forumas turėtų būti organizuojamas kasmet įtraukiant pilietinę visuomenę. Labai svarbu, kad minėta strategija būtų įgyvendinta ir tai leistų pasiekti bendrojo tikslo, tai yra pagerinti paprastų žmonių gerbuvį, e, užtikrinti didesnį ES patikimumą. Pranešime taip pat kalbama apie įvairias priemonės, kurios galėtų būti įtrauktos į minėtą strategiją, pavyzdžiui, geriausios praktikos mainai e, tarp valstybių narių E, palyginimo lentelės. Taip pat e, reikėtų e, sukurti duomenų bazę, kurioje būtų renkama informacija apie pagrindinių žmogaus teisų situaciją ES ir atskiruose valstybėse narėse. Kalbant antrą pranešimo dalį, ten kalbama apie konkrečius atskirus pagrindinių žmogaus teisų pažeidimus E, kalbama pavyzdžiui apie e, saviriškos laisvę, apgailestaujama dėl e, diskriminacijos, antisemitistinių, antislavinių nuostatų, taip pat tikimasi, kad bus patvirtinti tam tikri teisės aktai, kalbama apie lyčių lygybę, apie LGBT asmenų teisės kalbama apie neįgaliųjų teisės, neįgalieji vis dar yra diskriminuojami, o mes turime užtikrinti, kad valstybės narės turi e, kovoti e, su tokia diskriminacija. E, pavyzdžiui, vienas iš pasiūlymų yra keisti infrastruktūrą, kad mm, viešosios įsteigos būtų lengviau prieinamos neįgaliesams. Toliau yra kalbama apie apie prieglopščio prašytojų, emigrantų teisę, yra kalbama apie įvairias paramos formas e, tokiems asmenims, e, apie legalę migraciją. Apie tai buvo taip pat kalbama e, vakar, taip pat kaip buvo paminėtos ir taupimos priemonės, kaip jos įtakojo pagrindinės žmogaus teisės. Buvo sakyta, kad yra tiesioginis ryšys tarp ekonominės krizės ir pagrindinių žmogaus teisų, konkrečiai socialinių teisų. E, dažnai jos e, yra kaip ir E, paminamos e, dėl ekonominių priežasčių. Toliau yra kalbama apie e, organizuotą nusikalstamumą, apie korupciją, sakoma, kad tai kelia grėsmę demokratijai ir pagrindiniams žmogaus teisėms. Taip pat e, vakar buvo kalbama ir apie kalėjimus, apie kalėjimų perpildymą. Tačiau nemanau, kad reikėtų e, kalbėti tik tai apie tokius dalykus, e, nes tai nėra vienintelė problema, kuri yra susijusi su kalinių teisėmis. Apskritai reikia dėti pastangas, kad mm, kuo mažiau žmonių patektų į kalėjimus. Reikia siekti tokių asmenų didesnės integracijos į, į visuomenę. O tačiau dėja taip kol kas nėra. Be to, e, mano pranešime kalbama ir apie kalėjime e, esančias sąlygas, kurios tikrai nėra palankios asmeniui persiauklėti. E, taigi apie tokius dalykus kalbama apie mano pranešime Taip pat e, pranešime kalbu apie vaikų teisės, apie Sinti ir Romų e, teisės, taip pat apie jų užtikrinimą. Tikiuosi, kad e, šis pranešimas bus bendras darbas su šešėlinės pranešėjais ir iš karto galiu pasakyti, kad norėčiau, kad būtų organizuojamas dar vienas šešėlinių pranešėjų e, susitikimas prieš e, galutinį terminą, iki kada galima pateikti pakeitimų pasiūlymus, nes dar kartą kartuoju noriu, kad šis pranešimas būtų na, visa apimantis ir lengvai skaitomas, parengtas įtraukiant kuo daugiau asmenų kad e, vėliau e, nesulaukčiau pernelyg daug pakeitimų pasiūlymų. Dėkuoju. Ačiū, man atrodo, klausimai buvo puikiai pradžia, tačiau dabar turime terminą, balandžio 20 dieną. Darbas prasideda ir kaip jau yra pagarsėjęs su pagrindinių teisų pranešimais, ką. Ka Mišelė ir kiti aptarė, vienas, viena iš problemų yra. Mm, tokių pranešimų tiesiog di, apimtis, kad tai yra labai mm, dideli pranešimai ir, ir reikia ir, ir įsigilinti turinį, ir metodikos klausimai kyla, aišku, ir noriu perspėti jūs, kad be 15.10 pradėsime balsuoti, tai paprašysiu dabar šešėlinių pranešėjų pasakyti šio klausimo akcentuoti, į ką sutelksite dėmesį, kalbėdami apie šį pranešimą. Pradėsime nuo APP, nuo ponios Vozenberg. Ačiū, pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai, kondensuotai. Noriu išsakyti savo nuomonę apie šį pranešimą. Manau, kad tai yra labai reikšmingas ir įdomus pranešimas ir noriu pasakinti ponę Ferrarą, nes ji tikrai sutelkė dėmesį į šią svarstamą temą, todėl šešėliniams pranešėms buvo dirbti daug lengviau. Galėjome siekti konsensuso ir, žinoma, norime apsaugoti, ginti, stiprinti pagrindinės teises. Ir šis pranešimas mums padeda tai daryti, kadangi pranešė dar skirtumą tarp institucinės visos um, sąrangos pirmoje dalyje ir um, to, kas yra ir antroje dalyje surašyta, tai yra konkretus pagrindinių teisių pažeidimai. Yra daroma nuoroda į metinę ataskaitą. Ji taip pat akcentuoja tuos pažeidimus, kurie galbūt yra nauji dėl naujos ekonominės, socialinės situacijos, kuri yra pakeitusi realybę. Taip pat ji kalba ir apie migraciją. Pabandysiu paaiškinti, e, kur pritarėme jai, e, o kur dar norėtumėm tolesnių diskusijų. Pirmoje dalyje kur kalbama apie visą institucinę sąrangą. Čia yra dar, manau, rada į tai, kad reikia laikytis antro straipsnio. Antrame straipsnėje kalbama apie pagrindinės teises, mažumų teises, demokratiją, e, taip pat teisės apimančias įvairias rytis. Antrame straipsnėje yra kalbama apie tai, kad, tas, kad tų teisų reikia laikytis. E, džiaugiuosi tuo, kad pranešime ponė Ferrara nebado pirštų į konkrečias valstybės, ji nekalba į konkrečius pažeidimus, kuriuos yra padariusios konkrečias valstybės, metės ataskaitos pagrindų. Vakar įvyko žilnių, vakar šeš, buvo šešėlinių pranešėjų kitokia nuomonė įsakyta, kur buvo sakoma, kad reikia atskirai aprašyti kiekvieną valstybę, kuri daro pažeidimus. Pirmininkė, man atrodo, atsižvelgus į dabartinę situaciją, tai tikrai nepadėtų mums pasiekti mūsų tikslo. Tai yra iš tikrųjų pagerinti pagrindinių teisų situaciją. Man atrodo, kad tas principas, kuomet yra badoma į kaltąjį ir įvardyjama, įvardyjamas pažeidėjas, gėdėjimas, jis tikrai neduotų rezultato. Uh, turime ieškoti kitokio kelio, kaip ES ir ES konkrečiai, kaip teisės aktų leidėt, galėtų padaryti spaudimą valstybėms narėms ir užtikrinti, kad būtų gerbiamas pagrindinės teisės. Nemanau, kad tas badimas pirštu, sugėdėjimas ar kažkokios tai sankcijos mums padėtų. Yra įvairių pasiūlymų, kad būtų ES vidinė kažkokia tai strategija suformuota pagal antrą straipsnį. Mm. Būtų žmogaus teisų strategija, demokratijos požiūris, ypač, ypač išorės santykiuose. Yra taip pat nuorodos daromas į tai, kad galbūt reikia kažkuriuos atitinkamus reglamentus, peržiūrėti kai kurių institucijų įgaliojimus praplėsti. Man atrodo, reikia tais klausimais padiskutuoti plačiau. didesnių galių suteikimas yra pakankamai sudėtingas klausimas, nes tikrai to negalime padaryti neįtraukdami Europos parlamento, nes e, tokiu būdu mūsų institucinės galios būtų sumažintos. Tai manau, kad e, tą klausimą dar reikėtų padiskutuoti. Dar buvo pasiūlymas analizuoti baudžiamosios teisės sistemą skirtingose valstybėse. Aš abejoju, ar reikėtų tai daryti, nes tai jau būtų kišimasis į, į kitų valstybių sistemas. Man atrodo, kad tokiu būdu mes kištumėmės į baudžiamosios teisės sistemas kitose valstybėse ir aš čia jau sakyčiau, šios ribos nereikėtų peržengti. Taip pat reikėtų galvoti apie mechanizmus, kurie leistų užkardyti pažeidimus. Nežinau, nemanau, kad čia būtų kažkokio tai institucinio ar teisinio vakumo. Man atrodo, gal reikėtų turimas institucijas tobulinti Tai sakau todėl, kad jūs žinote, kad visos institucijos e, yra susijusios su antro straipsnio darbu, e, visos dalyvauja aktyviai gyvendinant šį straipsnį. Tai, tai būtų tokia mano pozicija dėl institucinės dalies, o dabar dėl pagrindinių teisių kas yra išvardyta ponios Ferraros pranešime. Manau, turime užtikrinti, kad subsidiarumo principas būtų ta raudonoji gyja, kuri direktųsi per visą pranešimą. Aš, kiek žinau, pana Ferrara pritarė šiai pozicijai. Dar porą minučių, pirmininkė. Aš tik noriu pasakyti, kad 15.10 mes turėsime balsuoti. Atsiprašau, kad nutraukiu jūs. Bet aš pradžioje minėjau, kad 9.45 pradėsime balsavimą. Be 15.10 pradėsime balsavimą, taigi prašau šešėlinių pranešėjų apsiriboti dviem minutėmis, jei neprieštaraujate. Aš noriu paprašyti visų pranešėjų pasisakyti šio klausimu, tai tiesiog Jei jūs nieko prieš, prašysiu jūsų jau baigti savo pasisakymą. Aš norėčiau, kad visi um, pranešiai pasisakyti. Taip, tai neįprasta procedūra, tačiau be 15.10 turime pradėti balsuoti dėl išmanių sienų. Ką? Gerai, pirmininkė, aš pasistengsiu, kaip galima greičiau užbaigti pasisakymą. Turime apginti vaikų teises, pagrindinės teises susijusias su um, šalimis kandidatėmis, kurios nori stoti į Europos Sąjungą. Toliau mm, įvairių pažeidimų ir nusikaltimų aukos nukentėjusios, nukentėjusiai, turime jų teises apginti, taip pat turime ypatingai galvoti apie e, priekybą žmonėmis, taip pat ir prieglopšio klausimus, tai klausimai, kurie darosi vis aktualesni dėl didėjančių migracijos rautų. Ir dar pirmininkė, iš tikrųjų reikėtų pagalvoti, kad balandžio 20 yra jau galutinis terminas, reikėtų pagalvoti apie dar vieną šešėlinį pranešėjų sutikimą. Okay. Labai atsiprašau šešėlinių pranešėjų, nes diskusijai reikėtų skirti daugiau laiko, tačiau prašau trumpai kalbėti. Atrodo, atrodo kad čia tarnybos uždengia laikrodį, e, nežinau, kodėl taip įvyko, tai tikrai negerai mums dabar ir man tai nepadeda. E, kai aš žiūriu į laikrodį, nesu nemandagus, tiesiog darau tai dėl to, kad neturime laikrodžio salėje. Toliau ponas Nidelmilleris, e, socialistų ir demokratų frakcija. Ačiū, pirminkė, pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Kaip sakiau vakar po pietų, manau, kad e, tai geras išeities taškas. Ponas Oreras pranešimas yra labai geras išeities taškas. Noriu paminėti du, tris dalykus Kai kurie mano kolegos vakar sakė, kad reikia parengti šalių, konkrečias šalių ataskaitas. E, aš manau, kad aišku, yra skirtumų valstybės narėse dėl pagrindinių teisų pažeidimų. Kiekviena, kiekvienoje e, šalyje galima apie tai kalbėti, tačiau jų kilmė yra labai skirtinga skirtingose šalyse. Todėl mes siūlome uh, stebėti pagrindinės teisės jų situaciją valstybės narėse ir kasmet parengti šalių ataskaitas, kad būtų pademonstruota, kokia yra pagrindinių teisų ir žmogaus teisų situacija valstybės narėse. Pirma, manau, kad nieko neturi bendro su stigmatizavimu ir panašiai. Antra, ponė Ferrara taip pat minėjo Kopenhagos dilemą. Tai yra taip pat svarbus klausimas. Svarbu pabrėžti tai, kad mes Turime tikrinti, tirti situaciją valstybės narėse. Ne tik tada, kada jos prašosi priimamos į Europos Sąjungą. Trečias dalykas, yra, kuris yra svarbus, tai yra turime kalbėti apie žmogaus teisės tų žmonių, kurie prašo prieglaušio, atvyksta į Europos Sąjungą. Tai yra migrantų prieglapščio prašančių žmonių žmogaus teisų situaciją. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra žiniasklaidos laisvė visur Europos Sąjungoje. Ir manau, kad turime pabrėžti, kad tai yra labai svarbu. Labai ačiū. Ačiū, Piteri. Jūs vakar kalbėjote ir bendresniais dalykais, kaip ir kiti kolegos Ponas Stevens, e, ponas Stevens kalbėjo ECR vardu, dabar ponas e, Mišelis, Alde frakcija. Pirmiausia, pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti ponę Ferrarą. Viskas, kas pateikta jos pasiūlyme, man tinka ir e, konkrečiau, nes buvau šiek tiek sunerimęs išklausęs ponios Vozenberg nes pateikti tokį argumentą dėl, dėl tam tikrų pavojų, man atrodo, žmogaus teisų apribojimas, nes šis pranešimas kalba apie tai, kad kad reikia kasmet eiti į priekį. Aš nieko nesakysiu apie pono Timaroso pasisakymą nes e, nemanau, kad jis sakė, kad šalių e, ataskaitos keltų problemų. Aš nemanau, kad čia problema. E, jis sakė, kad nėra ne vienos valstybės Europos Sąjungoje, kuri galėtų prieštarauti sustarimui. Čia nieko blogo, jeigu parengsime tokias ataskaitas tai nebūtų stigmatizavimas ir aš siūlyčiau parengti mechanizmą, kuris kvieštų nacionalinius parlamentus kasmet aptarti tai, kaip laikomasi žmogaus teisų ir pagrindinių teisų jų šalyje. Tai būtų pažanga iš esmės. Kadangi dėja neturime daug laiko, e, aš norėčiau pasakyti, kad yra aspektų, kuriuose e, reikėtų pabrėžti, pavyzdžiui, tai, kas yra susiję su naujomis technologijomis ir panašiai. O dėl septintojo straipsnio, tai aš kalbėjausi su įvairiomis pusėmis ir sąlygos panaudoti septintą straipsnį yra sudėtingos, tai būtų sudėtinga. E, per daug ilgai daugiau nekalbėsiu, iš esmės jau viską pasakiau, iš esmės pritariu tam, kas čia parašyta. Ir e, socialinių teisų ekonominės krizės metu yra, aišku, svarbus dalykai. Man nepatinka ta semantika, kuri naudojama, pavyzdžiui, tas griežtas taupimas ir panašiai. Tai yra e, ekonominė krizė ir tiek. Na, dėl viso kito aš sutinku su to, kas parašyta ir norėčiau pabrėžti e, tai, kad kodėlgi nepakvietus nacionalinius parlamentus aptarti e, pagrindinių teisų situaciją jų, jų šalise. Tai nebūtų stigmatizavimas ar smerkimas. Nereikia to daryti. Tačiau jeigu nesmerksime, tai nereiškia, kad reikia užmerkti akis, jeigu kažkas negerai. Aš, pavyzdžiui, pasirengęs kalbėti ir kalbu apie savo šalį, kai kalbame apie migraciją ir panašiai. Okay, thank you very much. Madam Veržė. Labai ačiū, ponia Veržė. Dvi minutės, prašom. pabandysiu trumpai kalbėti. Aš pritariu bendrai e, ponios Ferrera linijai. Man atrodo, kad, e, kad nuo dešimtųjų metų e, parlamentas norė, dirba tą linkmę, kad būtų pagrindinės teisės hartija įtraukta į sutartis. Tai yra tesinys tai ankstesnių pranešimų, kurios rengė ir ponas Mišel. Jūs mums siūlote priemonės ir manau, kad tai yra svarbu, nes reikia išspręsti Kopenhagos dilemos klausimą. Ta vidinė strategija būtų gerai. Turime strategiją žmogaus teisų, Romų strategija. Na ir aišku, mes nenorime stigmatizuoti valstybių, tačiau norime įvertinti situaciją. Kaip tai padaryti? Yra daug teisinių mechanizmų, tačiau jie nėra skirti valstybėms narėms. Kas yra ES be valstybių narių? Tai yra valstybės narės. Jeigu kalbame apie valstybės narės ir vertame žmogaus teisų situaciją, kas vyksta valstybės narėse, Todėl reikia kelti realiai praktikoje visoje ES teritorijoje klausimą, kelti klausimą ir dėl pagrindinių teisių. Ir trys dalykai, kurie, man atrodo, nepakankamai išplėtoti. Ir Romų situacija, tai yra didžiausia mažuma ES, reikia pasakyti kažką apie juos. Trūksta e, laisvės ir saugumo skyriuje daugiau pasakyti, e, reikia kalbėti ne tik apie antisemitizmą ar islamofobiją, bet ir visas problemas e, dėl kovos su terorizmu, kokias pasakmes tai turi laisvai ir žmogaus, teismei, ne, te, žmogaus teisėms. Ir paskutinis dalykas - migrantų klausimų, kaip sakė socialistų kolegos, e, nepakankamai išplėtotas e, prieglapšio prašytojų klausimas. E, negalima manipuliuoti ir migracijos skaičiais, yra nemažai darbo, yra daug priemonių tai padaryti ir manau, kad Europos parlamentas turi nemažai darbo, kad e, būtų išvengta e, klaidų šioje srityje. Ačiū, Mari Kristin. Ir pagaliau šešėlinių pranešėjų kalbančiųjų, toliau paskutinė ponia Sargentinė. Ačiū, aš kalbėsiu Ulriko Lunaček vardu. E, Ulrike dalyvavo vakarą klausimų metu ir ji iš principo pritarė ponios Fararui pranešimui. E, Ulrike ketina pateikti pakeitimų pasiūlymo dėl diskriminacijos. Olivija, jūs trukdote man kalbėti. Ulrike ketina pateikti pakeitimų pasiūlymų dėl diskriminacijos, e, dėl amžiaus Ir e, ponė Ulrike taip pat pasisakys už tai, kad reikalingos ataskaitos kiekvienai šaliai atskirai. Apie tai kalbėjo ir Louis Michel. O savo vardu aš norėčiau pasakyti, kad mes taip pat ketiname pateikti pakeitinį pasiūlymų e, dėl migrantų ir e, prieglapščio prašytojų. Mes tikrai turime pagerinti sąlygas legaliai imigracijai paskatinti. Taigi tiek būtų iš mano pusės. Ačiū poniai Ferrarai už atliktą darbą. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū. Dabar yra jau 9.43, balsavimai turėtų prasidėti 9.45. Vienas e, komiteto narys, ponas Dženyčiai, prašo žodžio Taigi jums yra skirta viena minutė. Jūs būsite paskutinis kalbėtojas, o po to perėsime prie balsavimo. Taigi prašau, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti kolegę Ferrarą už puikų darbą. Tai yra geras pagrindas tolesniems darbams. E, jūs viską teisingai rašote ir pirmoje, dėl pirmo, viską teisingai rašote pirmoje ir antroje dalyje. Aš esu įsitikinusi, kad um, mes neturėsime pernelyg laukti ir tęsti to pamastymimo laikotarpio, ar reikia prisijungti prie uh, E, Europos tarybos žmogaus teisų konvencijos. Be to, komisijos konvencijos e, komunikatas e, iš tiesų yra daug žadantis, kaip geriau apsaugoti Europos žmogaus, tiksliau, pagrindinės žmogaus teisės. Kai, kalbam, kai kalbama apie konkrečias problemas, pritariu tam, kas yra rašoma pranešime ir e, ketinu pateikti pakeitimų pasiūlymų, kaip e, teksto dal, tą teksto dalį patobulinti. Pone Ferrara šiandieną kalbėjo apie e, mažamečių ir nepilnamečių teisės. Jų atžvilgių ketinu pateikti pakeitimų pasiūlymo. Taip pat e, manau, kad e, kova su korupcija yra glaudžiai susijusi su pagrindiniu žmogaus teisų apsauga. Tiek būtų iš mano pusės, dėkoju. E, pone Ferrara, ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems e, kolegoms šešėlinės pranešėjams. Aš galiu tik tai pritarti tam, kas buvo pasakyta. Tikiuosi, kad e, mes tęsime bendrą darbą, kad būtų pasiektas visiems priimtinas rezultatas. Kiek supratau iš šiandien pasisakysiųjų, e, praktiškai visi e, pritarė tam, kas rašoma pranešime, įskyrus ponę Vosenberg. Tai yra, kad reikalinga stebėsena kiekvienoje valstybėje atskirai e, dar kartą mes nenorime badyti pirštais valstybių narių, Tiesiog norime e, matyti aiškiau paveikslą, kokia yra situacija su, žmogaus, su pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir įsiaiškinti, kuriuose srityse reikia imtis veiksmų. Taigi šioje srityje dar reikės padirbėti. Man patinka Louis Michel e, pasiūlymas, kad e, reikėtų organizuoti diskusijas kasmet, kaip valstybės narės saugo E, pagrindinės žmogaus teisės. Tokie dalykai taip pat padėtų e, geriau matyti situaciją. Toliau dėl likusių pasisakymų galiu tiesiog jiems pritarti. Aš jau anksčiau pasakiau, kad šiame pranešime yra tik tai gairės e, ir bendri žmogaus teisų pažeidimai. Ir mm, aišku, mes daug dalykų dar galėtumėm įtraukti į patį pranešimo projektą. Tikimės, kad mes galėsime e, susitarti e, dėl jų per e, mm, kompromisinius pakeitimų pasiūlymus. Ačiū. Ačiū Laurai. Pakeitimus galite pateikti iki balandžio 20 dienos. Dabar padarysime 30 sekundžių pertrauką ir perėsime prie balsavimo. Colleagues, uh, take your seats. We're going to begin the vote. Kolegos, pereikime prie balsavimų. Gerbimi kolegos, norėčiau tvarkos posėdžių salėje. Kolegos, susėskite, norime pradėti balsavimus. Pradėkime nuo pažangaus sienų valdymo. E, turėtų būti patvirtintas e, žodžių klausimas Europos komisijai ir klausimas žodžių ES tarybai. Tie klausimai dabar turėtų būti patvirtinti. Taigi, perikime prie balsavimo dėl šių klausimų. Balsavimai pradedami. E, balsuosime elektroniškai. Gerbiami kolegos, visų pirma, elektroniškai balsuosime dėl pažangaus sienų valdymo paketo klausimų žodžių e, Europos komisijai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigta, ne, balsavimas vis dar vyksta. Balsavimas baigtas. Penkiasdešimt du balsavo, penkiasdešimt už, du prieš, susilaikiusių nėra patvirtinta. Toliau antrasis klausimas žodžiu dėl pažangaus sienų valdymo paketo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 51 už, 2 prieš, niekas nesusilaikė. Patvirtinta. Sveikiname klausimo autorius. Pereikime prie dėl nekaltumo prezumcijos tam tikrų aspektų sustiprinimo. kolegijas norite pasisakyti dėl darbo tvarkos? Jeigu ne, tada mes periname prie nekaltumo prezumcijos kai kurių aspektų sustiprinimo ir teisės būti e, baudžiamųjų bylų nagrinėjame. E, Pranešėjame Natalį Grisbek. Kolegos, 125 pakeitimas kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Ne, atmesta, sako pirmininkas. Jūri 20, kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš prieš, susilaikė pritarta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 161, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 162 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šeštas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Devintas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Pakeitimas 175. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Aštuntas kompromisas, balsavimas dalimis, kas už pirmą dalį, kas prieš, susilaikė pritarta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Pakeitimas 214. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 215. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 217. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 216. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 42. Kas už? Prieš? Susilaikė pritarta. 222 ir 224 balsuojami dujų kartu, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 44. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Prašyčiau, kad aiškiai keltumėt savo rankas. 45. Pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 46 ir 223 yra identiški, kas už juos. Kas prieš? Susilaikė pritarta. Dešimtas kompromisas, kas už, Kas prieš? Susilaikė pritarta. 45. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 11. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 53. Kas už? kas prieš, susilaikė, pritarta. Ne, atmestas, sako pirmininkas. 56 pakeitimas. Pasitiksinkime dėl 53. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 156. Kas už? Kas prieš? Pritarta. 57. Kas už? Kas prieš? Pasitikslinkime. Pasavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 58. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Jūri 4. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Šeštas jūri. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 91, kas už. Ne, ankstesnis pakeitimas buvo patvirtintas. Gerbiami kolegos, prašyčiau, kad aiškiai keltumėt savo rankas. Taigi, dabar balsuojame dėl 91 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 16 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Ne, patvirtinta. 17 pakeitimas kas už. Kas už 17? 17 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 18. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Šimtas penktas. Kas už? Kas prieš? Pasitikslinkime. Šimtas penktas pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Na, jūs tikrai neaiškiai keliate savo rankas. 105 yra patvirtintas. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 106, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 107 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 20 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 108 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Norite pasitikslinti? Balsuojame dėl 108. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 109. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 110. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Pasitikslinkime, balsuojame elektroniškai. 110 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 111. Kas už? Kas prieš? Priimta. 21. Kas už? Kas prieš? neaišku. Pasitiksinkime, balsavimas pradedamas. Balsuojame dėl 21 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 22 pakeitimas, identiškas 113. Kas už? Kas už šios pakeitimus, kas prieš? Pritarta. 114 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 115, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 24, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 25 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 116 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 117 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Jūri 17 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 118 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 119, ne, 120, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 121, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 122 pakeitimas ir jūri 18 yra identiški, kas už juos, kas prieš, susilaikė pritarta. 1, 2, 3 pakeitimus, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 124, kas už, kas prieš. Neaišku. Pasitikslinkime dėl 124. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar balsuokime elektroniniu būdu dėl viso e, pasiūlymo pakeisto projekto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 48 už, 8 prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėją. O dabar balsuokime dėl e, dėrybų su taryba. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 43 už, 6 prieš, 1 susilaikė. Now we move to the vote on Toliau balsuosime dėl rekomendacijų Europos komisijai dėl dėrybų, dėl tai tip transatlantinės prekybos ir investicijų sutarties. Jan Albrecht yra pranešėjas, 24 pakeitimas. Dvidešimt ketvirtas. Kas už? Kas prieš? Priimta. Šeštas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Atsiprašau. Šeštas kompromisas dalimis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaiko primta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaiko primta. 30 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 33 pakeitimas, kas už, atsimtas. 7 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 40 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. 43 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. 8 kompromisas kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. 47 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Devintas kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Vienuoliktas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 63 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 65 pakeitimas kas už, 65 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 12 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 75 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 76 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 77 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta. 13 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 14 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 15 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. 89 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta, aštuntas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, trečias pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta, tryliktas pakeitimas kas už, kas prieš. Turime pasitikrinti elektroniškai dėl 13 pakeitimo. Prašom balsuoti. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. Penkioliktas pakeitimas kas už, kas prieš. Priimta. Šešioliktas pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaiko. Ar priimta, priimta. Trečia dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 22 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko. Man atrodo, kad buvo atmesta, bet labai prašau kelti rankas. 22 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Penktas kompromisas. Norite pasitikrinti dėl 22 pakeitimo, prašau, elektroniškai. And the vote is closed. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. The vote is closed. Balsuoti baigiame. 41 už 10 prieš. Sveikiname Jan Albrecht. Thank you.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

Colleagues, um, we'll uh, resume our agenda. Kolegos, tęskime darbą pagal darbo atverkę. I um, resume our agenda at point. Prieš perinant prie devintojo klausimo, Kroatijos prisijungimas prie konvencijos dėl kovos korupcija, turiu pataisyti vieną pranešimą e, iš ryto, kurį padariau. Peticijų sąraše buvo techninė klaida 201 e, už 13 peticija pateikta AI asmens dėl naujo Ispanijos saugumo įstatymo. E, jis, šis, ši peticija buvo aptarta koordinatorių ir nutarta pratesti e, domėjimąsi šią peticiją. Taigi norėčiau pataisyti šią klaidą. Na, o dabar tęsime darbą pagal darbo atvarkę. Devintasis klausimas. Mūsų pranešėja Filiz Jusmenova, Alde frakcijos atstovė, ir aptarsime jos pranešimo projektą. Tai yra rekomendacija tarybos sprendimui, kurį patvirtino komisija spalio mėnesį dėl Kroatijos prisijungimo prie konvencijos 2007 e, metų gegužės 26 dienos konvencijos dėl kovos su korupcija susijusios su Europos bendrijų pareigūnais ar ES valstybių narių pareigūnais. Nu, prašau pranešėjas dabar pristatyti pranešimą. O, ačiū pirmininkė. Ši rekomendacija dėl tarybos sprendimo, dėl kratijos prisijungimo prie konvencijos, dėl kovos su korupcija susijęs Europos bendrijo pareigūnais, valstybių narių pareigūnais, vyksta pagal supaprastintą procedūrą dėl Kroatijos prisijungimo prie šios konvencijos pagal 34 sutarties straipsnį. Čia reikia pritarti komisijos pasiūlymų, pasikonsultavus su parlamentu, kad būtų galima pakoreguoti e, datą, pagal kurią Ši konvencija įsigalios Kroatijai. E, šis prisijungimas svarbus ne tik Kroatijai, bet ir visai Europos Sąjungai, e, nes reikia gerinti bendravimą, kovojant su korupcija. Šis klausimas susijęs ir su ekonominio augimu, tvariu vystimusi, e, lygybę ir mokesčių mokėtojų interesais. Kad šios problemas būtų įspręstama, aš pritariu komisijos pasiūlymui dėl Kroatijos prisijungimo prie konvencijos. Tačiau e, noriu pateis, pateikti vieną techninės techninės klaidos pateisimą. Generalinis tarybos sekretariatas informavo parlamento generalinį sekretariatą apie tą techninę klaidą, kuri yra susijusi su rekomendacijos nuostatomis. Noriu priminti, kad dėl šio pranešimo esmės, dėl prisijungimo prie na, konvencijos, ši konvencija šis techninės klaidos ištaisimas e, yra būtinas. Na, tai yra procedūrinis reikalavimas ir po šio trumpo žanginio žodžio tikiuosi, kad pritarsite šiai rekomendacijai. Labai ačiū. Terminas pakeitimas yra balandžio 13. Dabar galime išklausyti ir komisijos. Komisija nori kalbėti, ar šešėliniai pranešėjai nori kalbėti? Ponas Čakį. Ačiū. Norėčiau pritarti komisijos pasiūlymui Taip pat, kalbant apie kitą darbo tvarkės klausimą, aš jau dabar galiu pasakyti, kad, kad jam pritariu taip pat. Manau, kad tai yra labai svarbus žingsniai, nors jie atrodo ir formalūs. Tačiau jie susijęs su rimtu politiniu signalu. Pasirašydama ir prisijungdama prie šių konvencijų, Kroatija iš tikrato žodžio prasme tampa ES valstybė nare O kai dėl konvencijų turinio, tai labai svarbu, kad Kroatija prisijungtų prie mūsų pastangų kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Tai yra gerai nuspėjimumui ir vidaus saugumui. Šie dokumentai, šios konvencijos yra labai svarbios, abi. Ir savitarpa pagalba baudžiamosiose bylose yra labai svarbi. Ir tai reiškia, kad Kroatija dabar iš tikrųjų taps e, Europos Sąjungos narė ir šiuose srityse. Gerai, dėkoju poniai Hujas Menovai. Ta terminas yra balandžio 13 diena. Toliau kitas Kroatijos prisijungimo pranešimas. Tai yra valstybių narių savitarpio pagalba būžimos bylose. Birgit Sipel yra mūsų pranešėja. Ačiū, Klodai. Dėkoju ir panai Jusmenovai e, už jos pranešimo pristatymą. Abu šie pranešimai yra vienodi. Kroacija prisijungia prie ES, e, perėmė ES teisyną, tačiau yra papildomų konvencijų, kurias yra pasirašysios valstybės narės, tai nėra teisyno dalis. Todėl tai buvo būtinos papildomos procedūros, e, šiems sprendimas dėl Kroatijos prisijungimo prie ES. Čia taikoma supaprastinta procedūra, tiesiog reikia pat pritarti tarybos sprendimui dėl komisijos rekomendacijos. Tam turi pritarti ir parlamentas. Šis prisijungimo aktas teigia, kad konvencijos ir protokolai dėl teisingumo srities ir konkrečiai ši konvencija dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose ir 2001 metų protokolas yra svarbus dokumentai. Čia kalbame apie, apie bendradarbiavimą tarp muitinių ir policijos. Ir kaip ir ankstesnioje pranešėje, aš pritariu tam, kad pritartume tarybos sprendimui. Šiame pranešime, kaip ir ankstesnėme, yra nedidelė techninė klaida susijusi su įsigaliojimo data. Žinoma, kad taryba žino apie šią klaidą ir ją ištaisys. Galime čia teikti tik procedūrinius pakeitimus, todėl turėsime tiesiog leisti tarybai ištaisyti šią klaidą. Nors tai e, yra tiesiog procedūrinis dalykas, tačiau yra labai svarbus ir, kaip sakė kolega, tuomet koleg... Kroatija taptų pilna teisė ES nare turint galvoje Kroatijos geografinę padėtį, šis bendradarbiavimas yra labai svarbus. Ačiū. Ačiū, Birgit. Vėlgi komisijos atstovų nėra. Ar šešėliniai pranešėjai nori kalbėti? Ne. Gerai. Dėkojame Birgit už šį pranešimą. Kaip tik atvyko ponas Weidenholzeris ir galime perėti prie kito pranešimo. Jozefai, ar esu pasirengęs? Pasirengęs, puiku, pačiu laiku, šiek tiek anksčiau negu numatyta. Ar galime pradėti šio klausimo svarstymą? Taigi kitas klausimas vadinasi žemės stebėjimų palidovų duomenų komercinė sklaida. Labai jaudinačiai skamba. Pagrindinis komitetas yra FITRE, o pagal 53 taisyklę mes esame kompetentingi duomenų apsaugų aspektais. Jozefai, dabar suteiksiu tau žodį paaiškinti kokie čia yra duomenų apsaugos aspektai svarbus e, šiuo atveju. Ačiū, pirmininkė. Čia kalbam apie žemės stebėjimų palidovų duomenų komercinį panaudojimą. Taigi turime palidovų, kurie renka duomenis. Tas aspektas nereguliuojamas ES lygmenių, visą tai tvarkoma pagal nacionalinius reglamentus susijusius su moksliniais tyrimais, komerciniu jų panaudojimu. Ir atrodo prasminga visą tai reguliuoti Europos lygmenių. tai pasiūlė komisijos narys e, Tajanis. Kalbame apie e, didelės raiškos satelitų renkamus duomenis ir svarbu, kokie duomenys čia pakliūna ir teisės aktus, ką reiškia komercinė sklaida, reikia standartinių nuostatų dėl skaidrumo, Ir tai yra svarbu, nes visą tai yra susiję taip pat su bendraja rinka, todėl prasminga nustatyti bendras taisyklės. Taip pat e, čia turime ir duomenų apsaugos aspektą, kuris yra labai svarbus. Duomenų apsaugos priežiūros e, pareigūnas e, dalyvauja šiame procese Turime dvi problemas, nes e, čia yra kalba apie duomenis, nežinome, kas bus įmanoma padaryti per ateinančius 2, 3, 5 metus. E, tokie duomenys galbūt bus galimi panaudoti, identifikuojant žmonės, todėl tai gali būti jautris rytis susijusius su asmeniniais duomenimis. Šiuo metu komerciniais tikslais tokia informacija nenaudojama, tačiau galimybė yra. Antra, e, ką mini duomenų apsaugos pareigūnas, didelės raiškos palidovų duomenys, jeigu jie naudojami komerciniais tikslais, gali būti naudojami kartu su kitais duomenimis. Aš kalbu ne tik apie jautrius ar potencialiai jautrius duomenis, tačiau klausimas yra apie tai, kaip, kokia yra tų duomenų sklaida. tai yra susiję su tam tikrais duomenų panaudojimo aspektais. Duomenų na, apsaugos pareigūnas sveikina žingsnius šią linkmę. Man atrodo svarbu atnaujinti mūsų teisės aktus. Ankstesnės direktyvos šioje srityse yra modernizuojamos ir reikia numatyti ir sankcijas už e, pažeidimus šioje srityje. E, reikia, kad domenų apsauga būtų minima ne tik konstatuojamosiose dalise, bet ir pačiame direktyvos tekste. Nes čia kalbame apie ženklę technologinę pažangą ir reikia to nepamiršti. Dar vieną dalyką noriu paminėti, kurį reikia turėti galvoje. Tai yra, kur surinkami tie duomenys. Dažna, dažnai tai yra nebūtinai Europos Sąjunga, kad tai gali būti trečiosios šalis, pavyzdžiui, JAV. Ir komisijos pasiūlymas devintame straipsnėje čia yra esminis, aš tam patiktam pasiūlymui pritariu. Ačiū Jozefai, man atrodo, kad tu įsigilinai šį reikalą. Mes numatome, kad komisijos atstovai paaiškins šį klausimą, tačiau atrodo nieko nėra. Tikrai tikėjomės, kad e, kažkas atvyks. Komisijos atstovas pakeliui, kadangi anksčiau pradėjome aptarinėti šį klausimą, jis dar nespėjo ateiti. Galbūt galime paprašyti pateikti jų reakciją raštu. Okay. Um, I'm just looking at the uh, next item as well. Um, Dabar žvelgiu į kitą klausimą. Natalį yra. Ar Natalį norite palaukti Cecilijos? Gal ir kiti kolegos norėjo ateiti aptarti šį klausimą. Vienintelė problema anksčiau aptarinėjančios klausimus, tai yra problema galbūt kolegos a, norėjo prisijungti prie mūsų. Ką manote, Natalį? Ar galime pradėti aptarinėti šį klausimą? Joseph, are you happy to to pack up and go? I'll ask the Commission to do something in writing. Josefai, ar tau tinka, kad komisija raštu pateiks savo nuomonę, galės anksčiau išeiti? Na, ačiū. We suspend until 11.30. Natalie, what would you like to... Natalija, ar darome pertrauką iki 11.30 ir kuomet atvyks galbūt Cecilija, ar aptarsime tavo klausimą dabar. Mums reikia komisijos stovų 11.30. E, jūsų klausimai reikalinga komisijos atstovas, nes čia prašome komisijos atsakyti raštu jūsų klausimą. Aš galiu pasiūsti žinutę ir ji galbūt e, atvyks anksčiau, pane Paik, Belinda turėtų būti 11.30 čia, ar ne? Ar ji yra pakeliui? Aš manau, nes jis sakė, kad atvyks, bet aš galiu pasiūsti žinutę, kad jie ateitų greičiau. Aš taip pat turiu jos e, telefoną, ji yra mano draugė, sako pirmininkas, galiu pasiūsti ją žinutę. Nematau čia interesų konflikto ir galiu paprašyti jos pasiskubinti. Gal čia truputį familiariai situacija, bet Natalie čia sėdi visą dieną. Komisija gal turėtų visą laiką čia pas mus sėdėti, būti pasirengę. Nutraukėme posėdį iki 11.30. Ar gerai, Natalie? Kolegos, nutraukėme posėdį iki 11.30. Dėl klausimo komisijai, dėl Milnosios kortelės, taigi tęsėme 11.30. Ir tuomet aptarsime 12 klausimą. Well. And let, let Miss Pike know that she should... Tai prašom pranešti Miss Poniai Pike, kad jie ateitų. Thank you, colleagues, for coming back on time. Uh... Gerbimi kolegos, džiugu, kad susirinkote e, laiku. E, norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją Natalį Grįžbek. Matau, kad Natalį yra pasirengusi pristatyti e, savo pranešimą Tikiuosi, kad e, bus pasiekta mm, minėtų klausimų pažanga rytoj. Gerbiami kolegos, analizuojame 12 darbo tvarkės punktą, tai yra e, klausimas raštų komisijai e, dėl Milinosios kortelės direktyvos. Norėčiau Jums priminti, kad 1 gruodžio Natalie Grisbeck ir Cecilija Wikstrom parengė klausimą raštu komisijai dėl ES melinosios kortelės direktyvos ir komisija pateikė savo atsakymą 24 kovo. Kitaip tariant, komisija pateikė atsakymą vėliau, nei numato 130 e, taisyklė. E, ir klausimo autorės prašo, kad šis klausimas būtų įtrauktas į darbo tvarkę pagal 130 taisyklės ketvirtą dalį mes pakvietėme į šį posėdį komisijos atstovus. Todėl dabar norėčiau suteikti žodį Natalį, kad jį pristatytų klausimą. Ačiū pirmininkė. Trumpai pristatysiu mūsų klausimo esmę ir tai padarysiu ir Cecilijos vardu, nes mes kartu parašėme šį tekstą. 14 metų gegužės mėnesį komisija paskelbė komunikatą dėl direktyvos 2950 e, e, įsigaliojimo e, ir trečių šalių piliečių leidimo jiems gyventi, jeigu jie nori dirbti. Čia buvo išdėstyti trūkumai, per, panaudojant direktyvą ir dėl to, kad daugelis valstybių trump, menkai panaudoja tą mėlynos kortelės e, sistemą tuo metu, kai reikia veiksmingos politikos šioje srityje, kad būtų galima pritraukti migrantus, ypač kvalifikuotus, kad jie galėtų prisidėtų prie e, sąjungos saugimo, e, konkurencingumo skatinimo. Ir politinėse gairės e, tai komisijai paskeltai 14 metų Liepo e, komisijos pirmininkas e, paskelbė savo ketinimus iš peržiūrėti Milinosios kortelės teisės aktus ir e, ištaisyti tos nepatenkinamus dalykus dėl jos įgyvendinimo. Todėl mes su Cecilija klausėme komisijos kada jį ketina peržiūrėti tą direktyvą, ką ketinama pakeisti ir kada. Ir taip pat klausėme, ar numato kanoros e, komisija konkurencingumo srityje daryti, nes valstybės narės turi nacionalinę politiką siekiančios tos, to paties tikslo ir konkuruoja su Europos mėlynosios kartelės sistema. Iš komisijos gavome atsakymo, dėje. Atsakymas yra nelabai konkretus, neaiškus ir neturime daug aiškaus atsakymo, bet to mes laukiame 15 savaičių to atsakymo. Todėl norėčiau, kad komisija tiksliau atsakytų į šios klausimus ir pasakytų, kokia, kokiu keliu ketina eikti. Šią temą, kuri yra labai aktuali Europos Sąjungai. Taigi tiek e, dėl mūsų klausimo mano ir Cecilijos Vikstrom klausimo. Ačiū Natalijai. Ačiū Natalijai. Komiteto nariams norėčiau priminti kai buvo pirmą kartą pristatytas e, komisijos pasiūlymas dėl melinosios e, kortelės, tai padarė komisaras Fratiniai. Galbūt kai kurie kolegos e, prisimena tą pristatymą. Tas pasiūlymas buvo pateiktas neprasidėjus ekonominiai kriziai. Ir nepaisant to, ką mes manome apie mėlynąją kortelę, tikrai reikia įsiaiškinti, kaip ši direktyva dėl mėlynosios kortelės yra perkeliama į nacionalinę bazę, kas su jie vyksta. Taigi dabar norėčiau kreiptis į komisiją ir norėčiau iš karto suteikti žodį komisijos atstovams. Belinda Pike. Taigi, kas vyksta su mėlynosios kortelės direktyva? Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, atsiprašau, kad e, komisijos atsakymas pasirodė vėlai. Tai atsitiko dėl biurokratinių priežasčių, procedūrinių e, problemų. Tikrai norėčiau atsiprašyti dėl to, nežinau net kaip e, pasiaiškinti Ir gaila, kad komiteto nariai mūsų paaiškinimas yra neaiškus. E, galbūt ir šiandienos paaiškinimas e, nebus e, tikslesnis, atsižvelgiant į jūsų užduotus klausimus, bet tikiuosi, kad mūsų paaiškinimas bus naudingas. Visų pirma, mes pritarėme tam, kad ES turi pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Žinia, kad E, yra konkuruojama pasauliniu mastu e, dėl kvalifikuotų e, darbuotojų. Net Ir su tokiu iššūkiu susiduria daug šalių. Na ir gali būti e, paradoksalu, kad mes kviečiame trečiųjų šalių piliečius, kai ES yra e, daug kvalifikuotų e, darbuotojų. Tačiau mes turime atsižvelgti į tai, kokia yra situacija ES. Kokia yra pasiūla Be to, mes norime taip pat pritraukti ir trečiųjų šalių kvalifikuotus darbuotojus. Pereitais metais mes parengėme pranešimą ir pristatėme, e, kokias problemas kelia melinosios kortelės direktyva. Yra sakoma, kad e, ją e, tinkamai pasinaudojo tik viena valstybė narė, kitose šalyse išvelgėme tam tikrų konkuravimo režimo. Kaip ir matote mūsų atsakymę, Melinosios kortelės direktyva e, bus peržiūrėta ir tai yra vienas iš prioritetinių klausimų Junkerio komisijai. Darbas jau prasidėjo. Tiesiog norėčiau Jums e, informuoti, kad e, visa tai bus įtraukta į Europos migracijos darbo atvarkę, kurią e, kolegija turėtų patvirtinti gegužės mėnesį. Mūsų tikslas yra visapusiškas požiūris į migraciją, todėl darbo atvarkė aprieps tokius dalykus kaip prieglopščio prašymas, kova su nelegalia migracija, E, sienų e, valdymas ir panašiai. Kai dėl melinosios kortelės direktyvos, tai komisija e, laikosi štai kokį požiūrį, jo kol kas nepatvirtino kolegija. Tačiau mes norime atlikti poveikio įvertinimą, kurio metu būtų įvertintos visos galimybės, įskaitant ir direktyvos peržiūrą. Žinia, kad jeigu mes ir ketinsime pateikti E, teisėkuros pasiūlymą, tai bus 2016 metais. Jau pradėjome visuomenės e, konsultacijas su visuomenė, ar tokia direktyva yra reikalinga. E, dėl direktyvos taikymos ryties galbūt ji turėtų būti praplėsta ir apriepti, apriepti turėtų ir veslininkus. Taigi mes žiūrime į įvairias galimybės, žiūrime kaip yra perkeliama ES mėlynosios kortelės direktyva. Ir visai neseniai buvo suburta ekspertų darbo grupė, e, kurioje e, dirba profsąjungos, profsąjungos atstovai, nepriklausomi ekspertai, e, emigrantų organizacijų atstovai, verslininkai. Ir mes E, paskelbėme apie tokios darbo grupės subūrimą internetu ir pirmasis tokios darbo grupės posėdis jau įvyko. Libe komiteto pirmininkas gavo pakvietimą e, dalyvauti e, sustikime ir greitai pasirodys viešai šio sustikimo protokolai. Koks yra tikslas? Tikslas yra geriau suprasti, kokie yra poreikiai kvalifikuotos darbo jėgos E, iš trečiųjų šalių. Taip pat mes analizuosime ir teisinius klausimus, kurie susiję su direktyva. Tikiuosi, kad toks atsakymas nėra pernelyg mm, paviršutiniškas. Dėl mm, laiko terminų, jeigu kalbėsime apie teisėkuros pasiūlymą, tai jis turėtų pasirodyti 2016 metais. E, kodėl? Todėl, kad mes norime iš anksto organizuoti tinkamas e, konsultacijas su visuomenė, atlikti poveikio įvertinimą. Tačiau, e, kai bus patvirtinta e, migracijos klausimams e, skirta darbo tvarkė, bus daug aiškiau. Ir tada mes galėsime atvykti į komitetą ir pristatyti jums daugiau informacijos šioje srityje. Atsiprašau dar kartą, kad mūsų atsakymas į jūsų klausimą buvo pateiktas vėlai. Ačiū, Belinda. Tikrai daug dalykų turėtų įvykti gegužės mėnesį. Man atrodo, kad e, gegužės mėnesį mm, galima paskelbti e, tokiu auksiniu mėnesiu, e, kurio metu bus organizuojama labai daug renginių. Bus patvirtinta taip pat ir imigracijos klausimams skirta darbo atvarkė, kaip ir sakė komisija. Dėl Mm, Grisbek užduoto klausimo. E, suprantu, kokios problemos kyla dėl Melinosios kortelės e, direktyvos ir kai komisaras Fratinė pristatė teisėkuros pasiūlymą, e, sąlygos buvo visai kitokios ES ir tai mes suprantame. Perkelimo klausimas yra labai aktualus Ir vienas iš dalykų, kuris yra paliestas e, klausime, e, yra susijęs su tuo, kad komisijai tenka atsakomybė už e, direktyvos perkelimą į nacionalinę bazę. Aš asmeniškai domiuosi nelegalia migracija ir valstybės narės, kurios nori pritraukti kvalifikuotą darbo jėgą, galės e, pasinaudoti savais turimais ištekliais ir ne, ne pritaikyti Milinosios kortelės direktyvos. Milinoji, e, Milinosios kortelės direktyva tampa jau politinio klausimo, kai kurie apskritai kelia klausimą, ar jie egzistuoja. Taigi komisija užsidariusią situaciją turi priimti atsakomybę, kad taip žiūrėjo pro pirštus į šios direktyvos įgyvendinimą. Taigi ačiū Cecilijai ir Nataly už dar kartą iškeltą šį klausimą. Turiu pasakyti, kad daug buvo investuota e, rengiant Melinosios kortelės direktyvą. E, tai darė ir komisija, tai darė ir Europos parlamentas. Ir žinau, kad nuo to laiko daug kas pasikeitė, tačiau galima prisitaikyti prie esamos situacijos. Jeigu reikės keisti Milinosios kortelės direktyvą, tai reikia e, tai daryti atsižvelgiant į šiandienos realybę. Vis dėlto akivaizdu, kad daug yra išvaistyti ir laiko, ir pastangų e, šios direktyvės klausimų. Taigi norėčiau užduoti tokį retorinį klausimą. Ar mes nešvaistome pernelyg laiko nestebėdami e, situacijos? Mėlynoji kortelė lik tampa tokių neprivalomų dalykų valstybėms narėms. Toks yra mano klausimas. Nes e, e, šis klausimas taip pat yra labai aktualus kovojant ir su nelegalia migracija. Džiugu, kad dabar šis klausimas ir yra įtrauktas į darbo tvarkę. Dabar vėl sutiksiu žodį Natalijai. Oui, président. Euh, ah, là c'est bon. Vous parlez d'or. Pirmininkė, kalbėjote apie auksą, tai iš tikrųjų teisinga yra kalbėti apie šią pro problematiką. Tekstas diskutuotas pakankamai ilgai, tas tekstas nėra toks senas iš tikrųjų. Ehm, Europa iš tikrųjų jau ehm, buvo gan sudėtingose sąlygose ir tai yra didžiulio darbo rezultatas, apsivainikavęs direktyva, kurios reikia laikytis ir komisija turi užtikrinti, turi ehm, užtikrinti kad būtų laikomasi visų direktyvos perkelimo reikalavimų. Pane Belinda tikrai puikiai atsakėte šį klausimą, aišku, priimsime jūsų atsiprašymus dėl vėlavimo, bet e, kartu su Cecilė mes žinome, kad e, su kuo tai yra susiję, ne su techniniais administraciniais dalykais, bet e, tai buvo. Mm, Tai, tai, tai nebuvo tas vėlavimas, kurio buvo siekiama išvengti atsakymo. Iš tikrųjų, Reikia kalbėti apie šios dalykus, apie, dėl, nu, dėl kurių kenčia Europa, iš tikrųjų kokios yra šiandienos aktualijos. Visiškai aišku, kad uh, Mm, reikia kažką dabar daryti, nes jeigu toliau sėdėsime ir nieko nedarysime, tai šimtas metų praeis iki kažkas pasikeis. Taigi labai svarbu, aišku, galvoti apie, apie tos klausimus. Labai gerai, kad direktyva buvo patvirtinta, bet vis tik tai matome, kad valstybės narės mm, vilkina, lietai juda šiais klausimais ir, ir visokių pasiteisinimų ieško. Uh, um, iš tikrųjų reikia galvoti apie tai, kaip mes vykdome savo visas juridinės pareigas. Ir jeigu tik tai viena valstybė narė perkelia direktyvą, tai tikrai nedaug, nedidelis tas skaičius. Ir jeigu sakoma mum, kad bus mm, kalbama apie tai gegužę, na, yra tyrimai, studijos Mano šalia Prancūzijoje, pavyzdžiui, kiekvieną kartą, kai yra kažkas, laus, kažkas svarstama, yra ekspertai susėda kažką, tai surašo, kažką pasako, kad viskas toliau tęstusi, vilkintusi. Tai, na, dėkuoju už atsakymą, tikrai atsakymas nemiglotas, o aiškus, sakote, kad lauksite, paskui atliksite į poveikio įvertinimo uh, tyrimą, bet aš galvoju, kad Europai tikrai praverstų politinė drąsa ir daug geresnis darbo organizavimas. E, tikrai tai nėra kažkokios nedidelės, kažkoks, tai nėra kažkoks tai menkos svarbos tekstukas, tai yra rimta direktyva. Taip, turėjau tai pasakyti. Uh, I can say it loud. Belinda, prašom. Respect. Galiu garsiai tai pasakyti, sutinku su Natalie Grispek. Įrašome e, į protokolą, kad EPP ir Monika Holma ir sutarė šio klausimu. Taip, ponė Grisbek. E, iš tikrųjų, jūs taip ir kalbėjote apie tai, kad čia viskas sukišama į užmarštiesus e, stalčius Prašom, nepriimkite e, asmeniškai to, kas pasakyta, kreipiuosi į komisiją. Iš tikrųjų, mes džiaugiamės, kai komisaras Fratinė atėjo su šio pasiūlymu. Negaliu įsivaizduoti, kiek valandų buvo sudėta e, darbo į tą pasiūlymą. Tai buvo tikrai daug optimizmo suteikęs laikas. Mes optimistiškai buvom nusiteikę, nes tikrai vi, visos politinės jėgos stengiasi uh, um, sukurti tokią migracijos politiką, kuri būtų tinkama. Iš tikrųjų, tai labai sunku ir iš visų savo skirtingų politinių pozicijų mes tengiamės išsiaiškinti ką galėtumėm padaryti, kaip savo politinę filosofiją galėtumėm pritaikyti ir už vis tik tai užtikrinti, kad šios ryties politika veiktų. Uh, Mm, esmė yra tokia, kad na, negali sudėti šitiek daug valandų darbo ir paskui viską tai palikti, tarsi nieko neįvyko. Tai čia noriu pasakyti komisijai, tai, tai aišku, reikia nepamiršti ir mūsų pragmatišką visko požiūrį. Aišku, ekonominės sąlygos pasikeitė, bet. Uh, vis tik tai mes tikimės, kad ta situacija bus suvaldyta, bus prisitaikyta prie to. Tai aš tiesiog norėčiau paprašyti jūsų atkreipti dėmesį ir į tą aspektą, ir į to, ne tik tai į tai, ką detaliai pasakė. Jūs, aišku, iš savo bendrų žinių žinosite, kad ar nėra taip, kad mes dvi valstybės narės dabar gyvenina savo nacionalinės pozicijas e, šioje srityje, bet kokią atveju gyvenina tam tikras. Um, kvalifikuotų darbuotojų pritraukimo sistemas. Ar nėra taip, ar, ar nėra taip, kad kažkurios valstybės galvo, kad štai tas dalykas yra nemadingas ir, ir yra kai kurios valstybės, kurios savo sistemas įgyvenina prim, ir paskui viską numeta kitoms valstybėms. Tiesiog yra galbūt gal to, tam tikro tokio nusiteikimo, kad tai nėra politiškai gyvybinga idėja. Tai ar iš tikrųjų gal mes švaistame laiką čia, galbūt tai politinių požiūrių kažkoks tai prastas klausimas ir tiek. Uh, Tai yra iš tikrųjų toks klausimas, kuris yra aktualus įvertinus visą, visų politinių jėgų situaciją. Aš atsiprašau, kad tiesiog numetu jum dabar ant galvos štai tokį klausimą, bet mm, man atrodo, kad parlamentarai mm, pritartų man, ypač tie, kas dirbote tuomet kartu su manimis, kai Fratinį pateikė pasiūlymą. Manau, kad visi iš visų politinių jėgų man pritartumėt. To... Okay, thank you, Chair. Ačiū pirminkė, man visada malonu atvykti į šį komitetą. Tai ir jeigu sukūriau nenorėdama koaliciją Trapaldė ir EPP, na, tai tebūnie. Na, pirmiausia, atsiprašau, jeigu kažkas, ką pasakiau, sudarė įspūdį, kad mes nesistengėme užtikrinti, kad direktyva būtų tinkamai vykdoma. Taip nėra. Ji nėra įkišta į stalčių ir pamiršta. Aš tiesiog atsakiau į klausimą dėl tolesnių žingsnių po pirmininko Junkerio pareiškimo, kad jis nori, kad Melina kortelė veiktų veiksmingiau. Ir kaip susidoroti su tuo faktu, kad valstybės narės išlaiko paralelinės sistemas, o tai pakerta Melinos kortelės direktyvos poveikį. Todėl direktyvos gyvenimas, ne, mes jo nepamirštame. Aš neturiu jokių dabar dokumentų pasakyti jums, ką mes darome šioje srityje, tačiau mes esame atsidavę jos įgyvendinimui. Nepamirškime, kad mes ją, nepa, negalvokite, kad mes ją pamirštame, nes jeigu galvojame apie tai, ką, ką padaryti geriau, mes pamirštame, kad reikia ką, ją įgyvendinti. Aš norėjau tiesiog e, pateikti mūsų planus dėl direktyvos peržiūros ir kada bus pateiktas teisėkuros pasiūlymas. Jeigu tai būtų, tai būtų 16 metais, nes peržiūros procesas užima šiek tiek laiko, mes norime išsiaiškinti, kokias problemas reikia spręsti, ar, tai, ar yra ar ekonominės sąlygos yra tos pačios ir reikia taip pat ir sulaukti e, ekonomikos ekspertų požiūrio, juos išklausyti, ką reikia padaryti, kad viskas veiktų geriau ir jeigu reikės e, kažkokius pakeitimus daryti, reikėtų, kad jie būtų veiksmingi, e, reaguotų į poreikius. Ir kad, o jeigu nacionalinių valstybių sistemos, pradinės sistemos nunyktų, tai būtų labai gerai. Mes manome, kad mūsų siūloma sistema turi aiškių pranašumų tiek sąjungai, tiek atskirai valstybės narėms. Aš tikiuosi, kad atsakiau į klausimus, tačiau noriu patikinti Jūs, kad peržiūra nėra bandymas e, direktyvą nunaikinti. Mes norime ją toliau gyvendinti, o dėl jos perkelimo įvairių problemų tai išdėstyta yra gyvenimo ataskaitoje. Taip, nėra taip, kad tik viena valstybė ją yra perkilusi, tačiau iš tiesų situacija tokia, kad viena valstybė narė tik tai naudoja šią sistemą kaip nacionalinę sistemą. Na, paskutinis dalykas, kurį jūs pasakėte, yra, kad komisija yra padariusi čia šiek tiek darbo. Na ir Natalijai paskutinis žodis jums ir tada turėsime baigti šio klausimo svarstymą. Ačiū. Paskutinis žodis, aišku. Lauksiu gegužės. Lauksiu gegužės. Ir tada pamatysime, kokie bus pasiūlymai. Ačiū. Gerai. Labai ačiū už šio klausimo pateikimą, ačiū komisijai už atsakymą, aišku, kad čia yra svarbus klausimas. Pamatysime, kokia bus toliau pažanga. Dėkoju mūsų klausimų autoriams, autoriams ir komisijai. Dabar perėmame prie 13 klausimo. 29 straipsnio darbo grupė darbo dokumentas dėl elektroninių ryšių sekimo, žvalgybos ir nacionalinio saugimo tikslais. Tai yra darbo dokumento pristatymas, kurį ką padarys Izabel Falk Pierotin. Ji yra 29 straipsnio darbo grupės pirmininkė. Na ir įžangai informacijai. Sakysiu, kad 29 straipsnio darbo grupės dokumentas parengtas masinio sekimo atskleidimo kontekste. Čia yra diskusija ir teisinės analizos ir tos darbo grupės diskusijų rezultatas ir mes norėtume, kad pane Falkpierotin pristatytų darbo dokumentą ir suteiksiu žodį šiems pranešėjams susijusiems su masinio sekimo tyrimu ir kitiems kolegams. Man malonu sėdėti kartu čia su mūsų kolegė ir manau, kad kolegams šis pristatymas bus įdomus mūsų tyrimo kontekste. Taigi prašom, pranė pirmininkė. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, euh, bonjour. Pirmininkė, ponės ir ponai, laba diena. Ačiū už tai, kad rytą pakeitėte programą ir suteikėte galimybę man pastalyti su jumis tą poziciją, kurią Europos e, domino apsaugos institucijos e, yra patvirtintas dėl to sekimo po to, kai viskas paaiškėjo dėl Snaudeno. Taigi, kas buvo kas paaiškėjo dėl Snaudeno. E, be tų visų e, slaptų sėkimų, ką vykdė Amerikos žvalgybos tarnybos Europoje, sekdamas Europos piliečius. Dar Snaudenas mums tai, ka, taip pat pateikė daug bendresnio pobūdžio informacijos. Visų pirma, e, šiuo, šiais laikais technologijos leidžia e, užtikrinti labai platų asmenų siekimą, praktiškai masinį asmenų siekimą. Mm, nežinau, gali gal e, tai tik tai įsivaizduoti, bet nei techniškai, nei ekonomiškai anksčiau tai nebuvo įmanoma, o šiandien tai yra įmanoma. Antras dalykas, kas paaiškėjo po Snaudino visų pareiškimų, yra tai, kad tas masinis sėkimas iš tikrųjų yra mūsų kasdienio gyvenimo dalis. Tai nėra kažkas tai tokio, kas vyksta išorėje mm, nuo mūsų gyvenimo. Iš tikrųjų, mes e, su tuo yra susijęs, su to masiniu sėkimu esame susiję per visus tos duomenys, kuriuos mes pateikėme savo kasdienėme gyvenime, tvarkome kasdienėme gyvenime. Ir tai, aišku, daug sunkiau suvaldyti, nei kad, pavyzdžiui, tokį dalyką kaip tas didysis brolis, kas yra iš, tai, kas yra išornėme gyvenime. Uh, Iš tikrųjų, tas masinis siekimas ir yra skaitmininės visuomenės neskiriama dalis. Trečias elementas, kuris paaiškėjo, kad, kad visa tai priveda prie rizikos, tokios rizikos, kad mes gyvename siekimo eroje, tokioje visuomenėje ir iš tikrųjų pas, iš esmės pasikeitė visa paradigma kiekvienas gali būti, nu, kai kalbant apie tos paradigmos pasikeitimą, gali tapti mm, potencialiu tariamuoju. Taigi mes tam tikrą prasme pereiname nuo nekaltumo prezumcijos prie kaltumo prezumcijos, kuri yra nuolat fiksuojama mechanizmų, mašinų, kurie tvarko duomenys. Taigi reikia visų pirma suvokti e, tai, ką konstatuojame, štai tokią situaciją, kad eina tai, kalba ne vien tik tai e, šiaip apie sėkimą, kurį vykdo žvalgybos tarnybos, eina kalba apie daug platesnį sėkimą, daug platesnio pobūdžio, nei tas pirmo punkto mm, e, sėkimas. Ir uh, 22 atsakymo grupė nusprendė, kad reikia visų pirma išanalizuoti visą metodiką, reikia pragmatiško požiūrio, reikia į tos klausimus žiūrėti ne vadovaujantis utopiniu požiūriu. E, žvalgybos tarnybų vykdomas sėkimas yra naudingas, jis egzistavo praeitie, jis egzistuos e, rytoj ir nereikia to reikalingumo kvesionuoti. Antras dalykas, tas metodinis principas yra tai, kad e, tie klausimai yra vis labiau e, su, kompleksiški, sudėtingesni. 29 straipsnio grupė yra tik tai viena iš veikiančių struktūrų, kai eina kalba apie galimų sprendimų paiešką. Traž, trečias metodinis principas. Mes galvojame, kad nors šie klausimai, mm, plačia prasme, yra nacionalinio pobūdžio klausimai, Vis tik tai mes galvojame, kad yra labai svarbu, kad Europa išsakytų vieningą poziciją, kalbėtų vienu balsu, nes tikrai mes suprantame, kad e, visa tai sėtina su Europos paktų humanit humanitarinėmis, humaninėmis vertybėmis ir tas visą tą sėkimo visuomenę. Tai jeigu iš Snaudino kažkas paaiškėjo, tai reikia suvokti, kad Europa turi į tai sureaguoti vieningai ir tvirtai. Taigi, iš tikrųjų, mes parengėme visą eilę dokumentų. 14 balandį mes pateikėme nuomonę E, gruodžio 5 praeitų metų mes paviešiname savo darbo dokumentą, kuris e, iš tikrųjų buvo tos nuomonės pagrindas, kur yra visi juridiniai pamastymai kuriais buvo pasiriamta rengiant nuomonę ir paskui gruodžio 8 Paryžioje patvirtinome politinę deklaraciją, kuri vadinasi Europos duomenų valdymo formas. Taigi iš esmės, kokia yra pagrindinė 29 grupės Mm, žinia, kai mes kalba apie asmens duomenų apsaugą, tai yra pagrindinė teisė, kuri yra pripažįstama ES, ES tarybos ir jungtinių tautų. Antras elementas, mm, atsižvelgiant į tai, kad tai yra pagrindinė teisė, reikia pasakyti, kad masinis slaptas, nu, e, neskirstomas e, sėkimas subjektų tiek individualių, tiek, tiek privačių, tiek ekonominių subjektų sėkimas netitinka ES sutarčių ar tarptautinių sutarčių ar ES ar jos valstybių narių teisės aktų. Uh, Taip pat tai yra nepriimtina ir iš etnio požio taško, bet galvojant vien tik tai apie teisinius dalykus, tai yra neįmanoma, neleidžiama ir pagal mūsų dabartinius teisės aktus. Mm, galvojant apie sėkimą, kuris yra masinis, kuris nėra pagrįstas vien tik tai saugumo interesais, nėra leidžiamas Taigi, jeigu, galvojant, aišku, apie saugumo klausimus, reikėtų kažkiek apriboti pagrindinės teises, tai tie apribojimai gali būti tik tai tokie, kurie yra absoliučiai būtini ir proporcingi um, pagal dabartinę teisinę bazę, kuria yra paremta šiandien Europos Sąjunga. Norint išanalizuoti tuos apribojimus, reikia vadovautis dviem pagrindinėmis savokomis, kaip 20 terapinė grupė apibrėžė, tai yra būtinumas ir proporcingumas. Dabar, galvojant apie ES valstybės narės, nors sėkimo programa ir nacionalinio saugumo klausimai nepatenka į 95 metų direktyvos taikymas rytį, vis tik reikia nepamiršti, kad žmogaus teisų konvencija ir pagrindinių teisų hartija taikomi. Ir um, tom, galvojant apie tas valstybės, kurios nėra ES narės, 29 straipsnio grupė galvoja, kad įvertinus mm, tą situaciją, įvertin, dėl, dėl viso to sėkimo, duomenės turi būti saugomi lygiai taip pat e, kaip, kaip asmens duomenis ir tiesioginė E, trečiųjų šalių žvalgybos tarnybų prieiga prie duomenų, kurios tvarko įmonės, e, yra reglamentuojama ES teisės aktų. Tai yra e, žvalgybos tarnybos, kurios tiesiogiai nori pasisemti duomenų iš, iš informacinių bazių, turi laikytis ES teisės aktų. Ir 29 straipsnių grupė galvoja, kad yra draudžiamas sėkimas pagal mūsų teisės aktus, yra leidžiama tai tik tai dėl išimtinių aplinkybių, tai yra, kai tai yra gyvybiškai būtina apsaugoti atitinkamą asmenį. Ir arba jeigu teisės aktai numato tokią tiesiog neprieigą prie domenų, arba yra tarptautinis sustarimas, pavyzdžiui, Budapešto konvencija. O daugiau galvojant apie m, mm, kitą prieigą, nei ši tiesioginė žvalgybos tarimo prieiga prie duomenų, jeigu eina kalba apie kitus kanalus, per o, kuriuos, m, mm, pavyzdžiui, NSA gavo duomenys apie mūsų piliečius, taip pat duomenų visas perdavimas į kitas valstybės, ne ES narės, turi, e, aišku, atitikti ES įstatymų reikalavimus, visas apibrieštas ribas, dabar kokios tos visos ribos. Visų pirma, yra BCR kontraktinės sąlygos ir taip toliau, tai yra visos tos priemonės, kurios riboja galimybės perduoti um, duomenis. Ir jeigu eina kalba apie duomenų perdavimą masinio uh, siekimo tikslais, kuomet viskas yra uh, plataus masto ir nėra išskirta, kas yra sekama, tai aišku, tai yra draudžiama pagal tos įstatymus ir uh, Vienas dalykas yra nacionalinio saugumo tikslai, tai yra išlyga, kur yra numatyta, bet aišku, jinai turi ribas ir ji negali būti taikoma mm, tokiu atveju, kai yra prieinama prie duomenų masinio e, sekimo, e, plataus sekimo, e, kuomet neišskirta, kas yra sekama tikslais Aišku, reikia galvoti apie tas įmonės, kurios perdoda duomenis apie Europos piliečius um, į JAV. E, ir aišku, žinote, kad vyksta ir, ir, ir diskusijos komisija yra bandoma tas išlygas api, ap, aišku, apibriežti ir apriboti e, e, ypač galvojant apie saugos prieblapščio punktus. reikia nepamiršti mm, galimų e, įstatymų konfliktų, kai yra tokie duomenų perdavimai ir aišku vis dažniau sun, tuos konfliktus daug sunkiau yra išspręsti įmonėms. Iš tikrųjų, gaina kalba apie masinį sėkimą, tai čia nėra nei, nei, nei galimybių, nei sprendimų, nei priemonių išspręsti tą problemą. Reikia dabar galvoti kokius pasiūlymus pateikė 29 straipsnio grupė e, šiuo pagrindu, kaip čia kaip viskas yra aišku, pagal mūsų dabartinius principus mes e, pasiremėme. E, masinis siekimas pagal mūsų teisės aktus neleidžiamas ir tos priemonės, kurias turime šiandien, neleidžia teisėtai perdavinėti duomenų uh, kad, kad vyktų masinis nediskriminuojamas pili, Europos piliečių sėkimas. To negali būti. Taigi klausimas, ką daryti, kokius sprendimus 29 straipsnio grupė siūlo, kad būtų galima e, sukurti kažkokią tai aiškę bazę, kuri ap, ap, apibriežtų aiškės ribas tai veiklai, kuri šiandien egzistuoja. Žiūrėjau, aš kalbėčiau, aišku, apie tą veiklą tarp ES ir JAV, bet neslėpkime, kad e, ta veikla egzistuoja ir Europos lygmenių, tarp Europos žvalgybos tarnybų, e, kai juda Europos piliečių duomenis tarp nacionalinių e, tarnybų. Taigi, ką mes siūlome? Visų pirma, siūlome štai ką, kad e, skaidrumo principas būtų labai smarkiai sustiprintas. Skaidrumas, čia kalbėčiau apie tą privataus ir viešojo sektoriaus subjektų veiklą, tvarkant tokius duomenis. Mm, dabar, kai nekalba apie įvairių tarnybų, žvalgybos tarnybų veiklą, mes galvome, kad yra labai svarbu, kad būtų daugiau skaidrumo, aišku, kiek tai yra įmanoma, um, būtų pritaikyta ir kad būtų reikalaujama iš tokių tarnybų. Um, iš tikrųjų jie turi lab, būti labiau atskaitingi, tos tarnybos turi būti labiau atskaitingos nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamentui, ko šiandien nėra. Uh, manau, kad reikia ir iš ūkio subjektų reikalauti daug didesnio skaidrumo. Iš tų subjektų, kurie renka tuos bazinius išteklius, kurių pagrindų paskui vykdoma ta sėkimo veikla. Nes, kaip ir sakėme, būtent visų pirma yra įmonių surenkami duomenys, tų įmonių, kurios yra stambiausi interneto operatoriai, e, subjektai internete. Uh, tuo pagrindu paskui yra tvarkomi tie duomenys, e, tai yra ištekliai. Mm, ir čia reikia galvoti apie daug didesnį skaidrumą visų tų, kas atsakingi už tų duomenų tvarkymą. Žinoma, turime reglamentą. 2015 metais jis turi būti patvirtintas ir turi aiškiai apibrėžti papildomas prievalės e, tiem subjektam, kurie tvarko duomenys. Toliau dar siekiant to didesnio skaidrumo, mes galvojame, kad svarbu paminėti 43 straipsnio pirmą dalį šio reglamento. Mm, iš tikrųjų, šis straipsnis numato, kad kai eina kalba apie užsienio administracinę kažkokią tai e, struktūrą, jeigu įtvarko kažkokius tai duomenys susijusius su Europos piliečiu, Mm, yra nustatyta, kad prieiga prie duomenų negali būti tiesioginė. Ta prieiga turi būti būtinai filtruota Europos nacionalinės atitinkamos institucijos pagal tas visas sąlygas ir pagal ta, tas nuostatas, kurios būtų aptartos iš anksto mm, kad nebūtų užsienio institucijų tiesioginės prieigos prie Europos piliečių duomenų. Taigi, pirma kryptis yra skaidrumas. Antra kryptis – kontrolė. Būtina užtikrinti tinkamą žvalgybos tarnybų kontrolę, kuri būtų sustiprinta. Ir 29 straipsnio grupė pasiūlė būtent tai, ir tai yra įdomus pasiūlymas, kadangi mm, ši grupė vieningai balsavo dėl šio klausimo nežiūrint visų kultūrinių skirtumų. Na, palyginkime e, Didžiąją Britaniją su Lenkija. Štai koks e, kultūrų skirtumas, jei leistumėt tokį palyginimą pateikti jums. Taigi, nežiūrint visų tų skirtingų kultūrų, visi suvokė, kad e, yra būtina užtikrinti efektyvę išorinę žvalgybos tarnybų kontrolę. Ir čia duomenų apsaugos tarnybos turi turėti galimybę suvaidinti jiems tenkantį vaidmenį. Ta labai svarbu akcentuoti. Pavyzdžiui, Prancūzijoje mes mm, stengiamės, e, galvojant apie um, žvalgybos įstatymą, kuris dabar yra svarstomas, stengiamės taip pat numatyti ir tokią atsvarą mm, tai žvalgybiniai veiklai, kad tų žvalgybinių tarnybų veiklai būtų tam tikra atsvara, tam tikra kontrolė. Ir 29 straipsnio grupė akcentavo tai, kad būtina mm, dėrėtis dėl tarptautinio susitarimo šiais klausimais, būtent galvojant apie žvalgybos tarnybas, kad būtų susitarta tarp Europos ir JAV. Aišku, sudėtingumas yra tas, kad tie klausimai realiai uh, yra nacionalinės kompetencijos rytis, bet um, mūsų manimu labai svarbu yra išspręsti tą įstatymų konflikto, įstatymų susikirtimo klausimą. Iš tikrųjų, vertinus visas atspriemonės, kurias mes turime, įvertinus tai, kad šiandien įmonės iš tikrųjų negali irgi išspręsti tų klausimų patenkinamai įvertinant nacionalinius įstatymus, amerikiečių įstatymus, tai mes galvojame, kad labai svarbu yra sudaryti tarptautinį susitarimą tarp Europos ir JAV, būtent e, dėl šio klausimo, dėl žvalgybos tarnybų darbo. Aš nežinau, e, sutarties visos sąlygos čia jau jūsų būtų sprendimas. Mes turime, aišku, tą skėdinį susitarimą kuris apima visus teisinius aspektus, galbūt e, tą bendrą susitarimą reikėtų papildyti ir jame gal turėtų būti atitinkama dar dalis dėl e, saugumo Aš nežinau, ar tai įmanoma būtų, bet manau, kad tikrai labai svarbu būtų turėti aukšto lygio mm, tekstą, aukštesnio lygio, viršesnį tekstą nei dabartiniai susitarimai, e, kad iš tikrųjų būtų galima išspręsti tą mm, įstatymų konfliktą ir kad iš tikrųjų būtų susit... išspręsti tie klausimai su JAV dėl to, kaip jų žvalgybos tarnybos prieina prie Europos piliečių duomenų. Taigi, ponios ir ponai, aš stengiuosi labai trumpai Jums pristatyti bendrą situaciją ir dar, bendro, dar paskutinė tokia pastaba, kuri nėra juridinė, bet aš norėčiau Jums ją perduoti visiems kolektyviai. Uh, mums kilo vienas sunkumas dėl tų žvalgybos tarnybų. Iš tikrųjų, manau, kad ir jums tas sunkumas kyla. Kaip piliečiai, kaip mes galime suvaldyti visą tą riziką, kuri kyla. Kaip aš jau sakiau, sunkumas yra tas, kad sėkimas jis jau egzistuoja. Per visus tos pėtsakus, kuriuos mes paliekame kasdienėme gyvenime, per tai, kaip, yra, kaip mes tampame tuo taikiniu informacijos rinkimo ir mes turime suvokti visą tą sėkimo visuomenės, kurioje mes gyvename, keliamą e, riziką, visus pavojus ir kažkaip pabandyti sukurti rėmus, kurie galėtų suvaldyti tai. Ačiū, aš norėčiau darbą baigti pusę pirmos ir norėčiau dar suteikti galimybę pasisakyti šešėlinės pranešėjams ir kitiems komiteto nariams bei palikti laiko jums atsakyti klausimus. Taigi Dabar norėčiau suteikti žodį Kristinai, po to Fernandui, jūs taip pat paprašėte žodžio. Taigi suteiksime e, galimybę pasakyti tokia žmonėms tvarko, kokia jie paprašė žodžio. Taigi, Kristina, prašoma, jis pirma. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pirmininkė už jūsų tokį įdomų pasisakymą. Norėčiau grįžti prie bendrojo konteksto dėl žvalgybos veiksmų ir teroristinės veiklos ir reikia e, reaguoti į tai. Jūs teisingai pasakėte, neįmanoma kištis į piliečių laisvės ir žvalgybos e, organizacijos neturi to daryti ir Teisingumo teismas, kuris e, panakino direktyvą dėl e, duomenų laikymo, teigia, kad mes turime laikytis proporcingumo ir būtinumo e, principų. Duomenų laikymas kompetentingų organizacijų pusės neturi būti masyvus ir todėl. Aišku, tos tarnybos turi turėti galimybę vykdyti savo veiklą, o dėl jūsų darbo dokumento, tai norėčiau pasakyti, kad kalbant e, asmeninių duomenų perdavimą e, e, žvalgybos tarnyboms, reikia turėti aišku teisinį pagrindą. Reikia domėtis, reikia aptarti tos teisinio pagrindo esmę ir uh, Ar Europos lygmenių galima būtų e, reglamentuoti tų žvalgybos tarnybų veiklą? Ačiū, gerbiami kolegos. Tikrai trūksta laiko, jūsų pasisakymai yra labai ilgi, o mes turime laiko iki pusę pirmos. Tikrai nenoriu jūsų nuolatos pertraukinyti, todėl prašyčiau jūsų kalbėti trumpai sutilpti į vieną minutę. Jeigu norite, kad ponia Pierotin pateiktų jums atsakymus. Taigi aš leisiu visiems pasisakyti, tačiau prašyčiau, kad kiekvienas kalbėtų tik po minutę. Prašome. Ačiū. Pasistengsiu sutilpti vieną minutę. Aš esu teisininkas Ir kiek žinau, kiekviena teisinė sistema yra parengta taip, kad galėtų kovoti su nepagarba ir nepaklusnumu. Aš dėja neišgirdau visų jūsų rekomendacijų, tačiau norėčiau sužinoti, kaip būtų galima paskatinti e, reformas teisinėse sistemose valstybėse narėse siekiant e, užkirsti kelią tam, kad e, duomenys, kurie neteisėtai e, renkami, ar tai būtų privačių asmenų ar žvalgybos sistemų, būtų panaudoti bylose. Kaip galima užkirsti kelią tokiems atvejams, kad uh, neteisėtai surinkti duomenys gali būti panaudoti e, bylose. Norėčiau sužinoti jūsų rekomendaciją šiuo klausimu. Ačiū dabar žodis Monikai. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau užduoti klausimą dėl naujų technologinių galimybių. Jūs e, atrodo sakot, e, sakote, kad e, duomenys buvo renkami ir jeigu, pavyzdžiui, aš kaip asmen, asmeninis vartotojas panaudoju tam tikrą programą patikrinti, ar mano kompiuteryje nėra virusų, tikiuosi, kad ta programa atliks savo darbą, o nerinks apie mane duomenis. Ir aš manau, kad na, turėtų būti kažkokia galimybė uh, identifikuoti tokias programas ir asmenys, kurie tokias programas kūrė, nes negalime vadovautis e, kaltumo prezumcija iš anksto visų asmenų atžvilgių ir tikrinti viską ir visus. Dėl Europos ir Junktinių Amerikos valstijų. Jūs e, kalbėjote apie ES piliečių duomenis. E, kad jie yra reglamentuojami ES teisės aktais netgi tada, kai tie duomenys yra e, JAF serveriuose. Tai ar e, galite patvirtinti, kad amerikiečių duomenys, kurie yra saugomi Europos serveriuose, yra reglamentuojami amerikiečių teisės aktų? Jan, prašome. Ačiū du pastebėjimai. Norėčiau sužinoti, ar yra darbo grupė suburta iš valstybių narių atstovų, kurie e, stebėtų, kaip veikia e, žvalgybos tarnybos valstybėse narėse. ES institucijos nėra kompetitingos atlikti tokį darbą, todėl norėčiau sužinoti, ką daro nacionaliniai parlamentai, vyriausybės, kad būtų galima keistis informaciją ES lygmeniu. Kitas dalykas. Mes labai daug dėmesio skiriame Ehm, Junktinių Amerikos valstijų atžvilgių ir tai yra teisinga daryti. Tačiau aš norėčiau sužinoti štai ką dėl ES ehm, ir valstybių narių. E, jūs e, savo pranešime teisingai pasakėte, kad e, nėra nacionalinio saugumo apibriešties. Ir laikausi nuomonės, kad Na, tai reiškia, kad e, mes galime viską daryti, kas mums šauna į galvą, jeigu tai yra susijęs su nacionaliniu saugumu, tačiau e, kaip vadovautis tokiu požiūriu esant Europos Sąjungoje. Taigi kyla klausimas, kaip mes galėtumėm užtikrinti geresnę e, kontrolę, kaip yra taikomos sutartys E, ir e, išimti susijusios su nacionaliniu saugumu. Ačiū, dabar žodis Mario Loristan. Ačiū, ačiū už tokį labai įdomų pranešimą. Galiu tik tai pritarti e, klausimams, kuriuos uždavė kolegos apie nacionalinį saugumą. Ir aš manau, kad išimti susijusios su nacionaliniu saugumu gali būti taikomos valstybėse narėse. Tačiau per, per nelik tai daroma dažnai. E, ir į tą darbą nėra, tiksliau, ir nei e, duomenų apsaugos tarnybos, nei Europos parlamentas negali to kontroliuoti. Toliau duomenys, kurios surenka policija e, ir informacija, kuri yra susijusi su eismu. E, kai kuri informacija dabar yra renkama automatiškai, pavyzdžiui, e, yra fotografuojami automobilių važiuojantis asmenys ir mes tokių dalykų e, negalime kontroliuoti, duomenys gali panaudoti ir kitiems tikslams. Taigi, kaip užtikrinti tokių, dalių, tokių duomenų kontrolę? Kaip tokias rytį būtų galima griežčiau reglamentuoti? Ačiū, Marijo. Toliau Marija Kristin. Oh, merci à vous, madame. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju. Man atrodo, jūs tikrai labai kondensuotai, bet aiškiai pristatėte pagrindinės problemas. Na, neramina kai kurie klausimai, aš nežinau, Europos Sąjunga gali čia tarnauti kaip apsauga, pagalba, bet iš tikrųjų pažiūrėkime, kaip, kaip kas yra daroma, dėl, dėl duomenų apsaugos visuomet įstringam. Nežinau, kaip galim pabandyti, gal geriau kažkaip tai kartu dirbti, kartu ir su Europos taryba, dėl šio klausimo, kaip ir dėl kitų, kad kažkaip būtų pasistumėta į priekį. Nedaug laiko skirta, bet aš Aš dar ir jūsų atsakymą norėčiau, tai aš um, dėl jūsų paskutinės pastabos um, pakalbėti, manau, kad jie esminė, atsižvelgiant į technologijų raidą, manau, kad piliečių apsauga <laughs> atrodo tarsi tampa pačių piliečių reikalu. Um, ir kolegos kalba, aišku, apie visus sunkumus. Aš irgi, pavyzdžiui, bandau ir, ir atsargi būti, ir efektyviai viską tvarkyti, bet uh, Tikrai labai sunku tai padaryti. Tai ar jūs šiuo klausimu kažkokių pasiūlymų turite? Su, dėl to dalyko jūs užsiminėte tik pačioje pabaigoje, bet man atrodo, kad tai yra nepaprastai svarbus klausimas ir čia apsauga ir, ir prevencija būtų nepaprastai svarbu. Much, particularly... Ačiū kolegos už tikslius klausimus. Izabel, prašom, pabandykite atsakyti į juos ir padaryti baigiamiausias išvadas kažkokias. Trumpai atsakysiu. Pirmiausia, dėl tarptautinio duomenų perdavimo nėra teisinio pagrindo, pagrindo, tai yra problema. O dabartinės priemonės, priemonės neleidžia sukurti tokios teisinės priemonės dėl duomenų perdavimo paimų tiesiogiai iš įmonių, kaip daroma žvalgybos tarnybų amerikiečių. Jeigu norima legalizuoti tokią praktiką, reikia naujos priemonės. Reikia tarptautinio sustarimo tarp ES ir JAV. Kaip galima užtikrinti, kad būtų paisama mūsų pagrindinių teisių dėl to, kad tas, ta žvalgyba būtų uh, E, tikslinė. Tai yra fundamentalus klausimas, nes tai reikia turėti galvoje, kuriant bet kokius teisės aktus. Ir, ir tos atskaitomybė, kurios reikalaujame iš privačių ir viešų e, asmenų, kam yra renkiami duomenys. Šiandien daug, kas, daug e, duomenų surinkamų yra juoda dėžė. Reikia e, atsakingiems veikėjams. E, suteikti daugiau skaidrumo dėl to, kur panaudojami tie duomenys. Ir būtent e, reglamentai turėtų tai numatyti. Trečia, kalties prezumcija. Aš neturiu galvoje, kad e, programa renka visus e, asmenus duomenys. Aš norėjau pasakyti, kad naujos technologijos leidžia kaip nebuvo anksčiau, e, sukaupti duomenis e, labai dideliu mastu, pavyzdžiui, apie visus keleivius oro transporto besinaudojančius ir toliau ir taip toliau. Ir iš šios kolektyvinių duomenų masės dauguma žmonių nieko bendro neturi su teroriu, terorizmo keliamiais iššūkiais ir Dėl to atsiranda ta kalties prezumcija, nes mes susidurėme subjektai to duomenų rinkimo, pasidarome duomenų rinkimo subjektais. Sprantama, kad reikia e, kovoti su terorizmu, tačiau dėl to, kad mes esame masyvių, masinių duomenų rinkimo subjektais, e, iš trečių šalių pusės, tai yra problema. Kaip e, taip pat įspręsti klausimą, kuris yra nacionalinis ir europinis klausimas, ne transatlantinis. Nežinau, ar yra darbo grupė tarp valstybių, kurie užsiimtų nacionalinio saugumo klausimas. Aš galiu Jums pasakyti, kad Prancūzijos parlamentas vakar priėmė rezoliuciją senate reikalaudamas parengti aktą dėl e, sekimo tarnybų su visais klausimais, kuriuos galima jį traukti. Ir manau, kad gerai, kad parlamentai imasi šios temos. Antra idėja. Aišku, kad kiekvienas, kiekviename teisės akte būtų numatyta žvalgybos kontrolė, pavyzdžiui, Prancūzijoje vyksta e, tokia diskusija šiuo metu parlamente. Ir paskutinė pastaba dėl visuomenės e, informavimo. Kaip užtikrinti, kad tai nebūtų specialistams rūpimi klausimai, kad, bet kad jie e, pasiektų ir milijonus europiečių. Juk tai yra mūsų bendras demokratinis paveldas jeigu aš jums. Kodėl? Kalbu apie tai. Tai yra dėl to, kad mes turime šią bendrą problemą, kaip šią žinią paskleisti. Man atrodo, kad viešos diskusijos pradeda vykti, yra įvairių e, organizacijų, kurios pasisako šiais klausimais. Ir man atrodo, man atrodo, mums reikia padėti šį informatumą paskleisti, šią informaciją skleisti ir ir e, stengti informuoti e, atskirus piliečius. Ačiū. Ačiū, kad atvykote pas mus. Manau, kad vienas iš svarbiausių klausimų yra neligybė tarp mūsų ir JAV teisų. Mes sulaukime tokio spaudimo dėl šio klausimo. Taigi jūs tikriausiai apie tai žinojo. Na, ačiū labai už atvykimą pas mus, dėkoju komiteto nariams už klausimus.